Buongiorno. Nori vorrei. Labas rytas. Norėčiau pradėti mūsų viešuosius klausimus. Iš pradžių norėčiau padėkoti visiems, kurie susirinkote. Ir taip pat norėčiau padėkoti atitinkamos komisijos tarnyboms, kurios padėjo mums renkti šios klausimus. Šie viešieji klausimai surenkti todėl, kad to e, norėjo piliečiai, nes mes, peticijų komitetas, kuriam aš vadovauju, atsižvelgėme į piliečių lūkesčius ir pastaruoju metu buvo labai daug e, peticijų šią temą. E, tos peticijos padėjo mums apžvelgti e, tai, kaip reiktų kovoti su ekonominė ir finansų krize. Ir toje kovoje prasidėjo naujas etapas. Aš sakau, kad prasidėjo naujas etapas, nes pasirodė, kad pastaruoju metu, e, kalbant apie esminius klausimus, jie buvo sprendžiami labai paviršutiniškai ir tie sunkumai, su kuriais mes turime kovoti, tai yra finansi, finansiniai sunkumai, tai yra biržų sukelti sunkumai, kurie kilo e, JAV, paskui jie perėjo į Europos rinkas ir nacionalinės vyriausybės ir įvairios institucijos dėl to buvo priverstos e, įsikišti ir apriboti e, neteisingų finansinių produktų naudojimą. Taip pat vyriausybės bandė stabilizuoti biudžetus ir siekti grįžti prie subalansuoto biudžeto, sumažinti viešojo sektoriaus įsiskolinimą. ir palūkanos, sumažinti palūkanas, kurios mokamos už valstybinės obligacijas Europoje. Taigi bandoma, buvo bandoma tarsi kažkaip išgydyti bankus ir išlaikyti tuos bankus, kurie yra e, varomoji e, ekonomikos jėga. Tačiau tai turėjo labai daug pasiekmių piliečių gyvenimui ir piliečių teisėms. Tai buvo pripažinta, tačiau iki šiol tai nebuvo pakankamai įvertinta. Mes bandėme kovoti su krizės priežastimis, tačiau nesuvokėme, koks tų, tos kovos priemonių poveikis piliečiams. Ir Dabar mes matome, koks yra tas poveikis, tai rodo e, nedarbo lygio augimas, BVP e, mažėjimas. Ir taip pat stabilumo duomenys e, tą taip pat rodo, nes jie nėra tokie jau geri. Mes šios klausimus suskirstėme į tris e, fazes, į tris etapus, tačiau, tačiau reikia žiūrėti bendrai. Mes kalbėsime apie analizę, kritiką ir e, susintetinimą, apibendrinimą e, tose trijose dalise mūsų diskusijos. Dėl to, kad surengėme šios klausimus, visų pirma reikia dėkoti mūsų piliečiams, nes jie mums aiškiai parodė, kas iš tiesų įvyko ir kaip taikomos kovos su krize priemonės įtakojo piliečių teises. Griežtesnė viešojo sektoriaus išlaidų, išlaidų kontrolė padarė tiesioginę įtaką, pavyzdžiui, švietimo sistemai, su kuria susiduria piliečiai. Taigi e, kyla klausimai, ką mes galėtume daryti dabar, kokius sprendimus galėtume siūlyti. Įsime pakalbėti apie įmanomus e, problemų sprendimus, kai kurie iš jų galbūt e, išsikristalizavo pastaruoju metu. Čia galima paminėti šešių dokumentų paketą, dviejų dokumentų paketą, naujas bankų priežos taisyklės, tai yra tos e, naujosios priemonės. E, kurių konkretų poveikį piliečiams dabar reiktų atidžiai stebėti. Ir mes turime suvokti, kad į esamą situaciją reikėjo reaguoti, siūlant naują ekonominę ir finansų valdyseną tą ir darė vyriausybės. Paskutinis mūsų, paskutinė mūsų diskusijos dalis vadinasi kaip. Mes tada e, panagrinėsime mūsų kolegų pateiktus pasiūlymus. o tie pasiūlymai yra susiję su ryštinga veikla, ir e, federalinės vyriausybės ES kūrimu. E, todėl yra siūlomi atitinkami sutarčių pakeitimai pagal 48 straipsnį. Kolegos sako, kad e, atsakas į pastarųjų metų iššūkius ir krizės padarinius yra susijęs su tuo, kad reikia atsakingai elgtis su piliečiais, o tą atsakingą elgesį mes galime įrodyti, tik tai pasiryžę atitinkamai keisti sutartis. Ir supranacionalinė organizacija sui generis, kokia dabar yra e, Europos Sąjunga, paversti federalinių valstybių sąjungą ir šiandien mes pabandysime e, išsameu panalizuoti visus šiuos įmanomus būdus. E, tai tokia būtų mano įžanga. O po šios trumpos įžangos norėčiau pradėti tikrąjį mūsų šios dienos darbą. Taigi pirmoji mūsų programos dalis, kuri vadinasi kodėl. Mes kalbame apie tai, kad ekonomikos krizė ir taupimo politika e, lėmė e, priemonės, kurios įtakoja socialinės piliečių teises. ES dėmesio centre turėtų būti piliečiai ir turime viską daryti jų labui. E, E, norėčiau suteikti žodį poniai Andri, Andrijana Čereteli e, iš Solė 24 ore. Norėčiau Jums padėkoti, kad atvykote. Žurnalista, kai segui l'Europą, di lungo. Dėkoju. Ką turėčiau pasakyti? Aš esu žurnalistė, kuri jau keletą metų stebi stebi įvykius Europoje nuo Maastrichto sutarties pasirašymo, stebėjau tai, kas vyksta Europoje ir e, stebėjau taip pat, kas vyksta Europos Sąjungoje e, dėl finansų krizės, dėl euro krizės. Ir aš manau, kad ta euro krizė Europos Sąjungoje buvo netikėta. Europos Sąjunga nebuvo pasirengusi tokiai kriziai ir Europa, Europos Sąjunga elgėsi labai neapgalvotai, dauguma veikėjų buvo tokie tarsi pasimetę, nebuvo kažkokios vieningos strategijos, kuri būtų vykdoma ir jie tiesiog buvo spontaniškai reaguojama į kažkokius įvykius. Ir net pavyzdžiui Vokietija, kuri turi lyderės vaidmenį, uh, Europoje ir kuri buvo lyderė kuriant pinigų sąjungą, netgi Vokietija padarė labai e, baisių klaidų pagal mano vertinimus. Aš čia taip pat turiu omenyje ir atitinkamų statistikų klastojimą. Taigi tais geraisiais metais buvo pasiūlytos reformos, kurios turėjo padėti e, pataisyti biudžetą ir tuo metu tos e, reformos atrodė, kad yra įmanomos, tai atrodė, kad ir Italijoje tai yra įmanoma, tačiau krizė parodė, kad net ir tos pavyzdingos šalis kaip Airija ir Ispanija susidūrė su sudėtinga situacija ir kad jos taip pat padarė klaidų ir todėl jų krizė, jas krizė dar giliau e, palėtė. Kol kas tik Airijai pavyko susidoroti su ta krize. Ir tas nekilnojamo turto burbulas tose šalise nuolat augo. Ir e, tai vyko dėl to, kad Maastrichto sutartyje numatytos atitinkamos taisyklės ir nuostatos nenumatė tokių įvykių ir e, tai privedė prie euro krizės, su kuria dabar turime kovoti. E, euro zonoje ta krizė e, brendo kokius pastaruosius penkerius metų ir tai Ir esminis pokytis, esminis poveikis yra tai, kad pasikeitė piliečių požiūris į Europą ir ta euro krizė, ekonominė krizė virto e, pasitikėjimo krizė ir tarsi tie, tos dvi stovyklos šiaurės ir pietų Europą vis labiau konfrontuoja ir e, man nuolat kyla klausimas, kaip reikia kovoti su ta konfrontacija. Kodėl aš apskritai kalbu apie konfrontaciją Europoje? Iki euro įvedimo buvo e, skirtumai tarp šiaurės ir pietų, tačiau e, tai buvo ne vien ekonominiai skirtumai, o per euro krizę e, mes pamatėme, kad labiausiai išriškėjo ne tik ekonominiai, bet ir kultūrų skirtumai. Ir būtent tie kultūriniai skirtumai dar labiau paštrino krizę ir e, dėl jų yra sunku su krize kovoti. E, krizė skaudžiausiai palėtė viduržėme jūros valstybės Tai tok, dėl to tokios valstybės e, lyderės, valstybės lyderės kaip Vokietija kartu su šiaurės valstybėmis įvedė tokias tarsi bausmės sankcijas. Jos e, pasakė, e, kad e, pietų valstybės yra kaltos ir jos turi kentėti, kad kad gautų tų nuomonių atleidimą. Ir čia mes matome esminį skirtumą tarp protestantų ir katalikų. ir matome, kaip tai sukrėtė visą Europą. Šiaurės Europos valstybės pradėjo neigiamai vertinti pietų Europą ir pasakė, kad būtent pietų Europa turi dabar kovoti su, su krizės padariniais. Ir dėl tos krizės Europoje buvo prarastas solidarumas. Mes čia tarsi kalbame apie kažkokius tariamus stabilumo priešus, kurie visuomet buvo Europos Sąjungoje. Ir būtent toksai požiūris e, privedė prie to, kad Europoje kilo tikra krizė, nes abi tos stovyklos e, konfrontavo tarpusavėje. E, Šiaurės Europoje buvo e, neteisingai populistiškai aiškinamos krizės priežastis ir ten įsivyravo nuomonė, kad tie tinginiai iš pietų yra kalti dėl krizės ir dėl to jie turi, e, e, turi, jie turi būti nubausti, bet tai nėra tiesa. Vokietijos mokesčių mokėtojai netiek daug sumokėjo. Jie galbūt mokėjo tik tai sprendžiat Graikijos problemas e, pačioje pradžioje. Taigi, E, buvo mokėta kažkiek tai lėšų iš mokesčių mokėtųjų pinigų, bet taip pat Graikija buvo finansuojama ir iš atitinkamų garantijų ir palūkanų. Ir e, tos garantijos jų visuma reiškia, kad, kad tos sumos e, yra teikiamos tik tai virtualiai ir jos išmokamos tik tai tada, kai šalis praneša apie savo nemokumą. Ir, e, o Vokietijoje rinkiminėje kovoje tai nuolat buvo pabrėžiama. E, o iš tiesų tai yra neteisinga, nes Vokietija pati buvo suinteresuota gerbi, e, gelbėti Graikiją, nes ji nebuvo suinteresuota, kad skiltų Europos Sąjunga. Todėl yra neteisinga, kad e, atsižvelgiant į tai vis tiek pietų šalis yra laikomos e, kaltomis dėl krizės. Taip pat būtų galima pasakyti, kad e, tos bausmės, kurias paskyrė šiaurė yra vienas dalykas, o kitas dalykas yra tai, kad pietų šalis nebuvo pasirengusios vykdyti reformas ir galiausiai krizė parodė, kad globalizuotas pasaulis ir bendra valiuta turėtų mus priversti susimastyti, mes turėtume tapti konkurencingesni ir e, tai taip pat turi būti susijęs su socialinėmis teisėmis. Būtų klaida nepripažinti, kad pasaulis pasikeitė ir kad tos garantijos, kurios buvo suteiktos po pasaulinio karo, e, kad jų nesilaikoma, nes kitaip mūsų visuomenėje, visuomenėse nebus įmanoma gerovė ir socialinio modelio įgyvendinimas. Kaip jau minėjau, yra ta konfrontacija tarp šiaurės ir pietų. Ir dėl jos buvo pažeista daug pagrindinių teisų, buvo pradėta kvestionuoti tam tikras socialinės paslaugas ir dėl to e, man yra įdomi labai petikar e, peticija iš e, Graikijos, nes tenai yra kalbama apie visą esminę, e, apie visas esminės problemas, kurios tarsi apibendrintos viename sak, sakinyje ir tos problemos yra susijusios su trojkos e, veiksmais, pavyzdžiui, kolektyvinių sutarčių panaikinimu, e, su minimaliu atlyginimu, su atleidimais iš darbo viešamėje sektoriuje aukšta, e, už, dėl aukštų mokesčių. Tai yra blogiausi dalykai, kas vyksta Europoje. Šiame, šioje Europoje, kur mes e, norime kovoti už socialinės teises, mes e, negalime leisti, kad vyktų tokie dalykai. Taip pat e, liūdniausias dalykas šioje krizės istorijoje, kuri dar beje nesibaigė. E, e, ir taip pat reikia pabrėžti, kad ir tos taupimo programos dar nesibaigė ta taupimo dieta, jeigu galima ją tai pavadinti, kai, kai tarsi norima subalansuoti biudžetus, sutvarkyti biudžetus, tačiau kita vertus nepastebima, kad dėl tų taupimo priemonių yra dar labiau didinamas biudžeto deficitas. Ir nepaisant ekonominių, socialinių ir kultūrinių bėdų, kurios kilo Europoje, taip pat buvo pakengta ir demokratijai, e, demokratijos veikimui. Mes žinome, kad šita krizė įvairiose šalise privedė prie to, kad trojka, o tai yra e, techniniai, technokratai ir biurokratai iš Tarptautinio valiutos fondo ir Europos e, komisijos pradėjo daryti tai, kam nesiryžo politikai. 2010-2013 metais 19 vyriausybių vadovų ES atsistatydino. Tai yra daugiau negu e, yra vyriausybės vadovų e, ekonominėje sąjungoje. Jeigu mm, trojka pradeda kovoti su krizės padarinys, jį be jokio susimastymo e, taiko atitinkamas priemonės e, įvairioms valstybėms, bet visiškai nesižvelgia į tų valstybių specifiką ir tai yra, e, tai ir yra būtent grėsmė ES demokratijai. Todėl mes turime mm, pakalbėti apie tai, kiek mm, reikia saugoti tas vertybės vertybės kaip pagrindinės teisės ir kiek parlamentas čia gali įsikišti, nes kol kas buvo suduotas didžiulis e, smūgis demokratijai Europoje, o dabar mes turime tarsi išsigydyti tą žaidą. Šita technokratų Europa nėra demokratinė Europa. Kas yra didžiausia tokios Europos problema? Tai yra, kad e, tai yra Europa, kurioje vyrauja e, Vokietija ir ta Europa vis labiau e, vokietėja. Taigi mes galime kalbėti apie hegemonizmo situaciją Europos Sąjungoje. Ir manau, kad iš tiesų e, situacija yra tokia, kad jeigu kažkam Europoje yra blogai, tai iš tiesų kaltos abi pusės, o ta Vokietijos hegemonija, e, jos priežastis yra e, tos, kad kad kitos didžiosios valstybės, kaip Prancūzija, Ispanija, jos nieko rimto nepadarė, kad e, sustabdytų tą šiaurės vyravimą. Taip pat reikia nepamiršti, kad tas Vokietijos vyravimas šiuo atveju kilo ne dėl agresijos, o dėl to, kad tarsi bandoma e, gintis nuo tų partnerių, kurie kelia kažkokią baimę. O baimė kyla dėl to, kad, e, kad e, manoma, kad ta krizė yra toks tarsi spiralinis reiškinys ir kad į ją gali būti įtrauktos ir kitos šalis. Ir Vokietija būtent to bijo, nes jinai teikia garantijas. Na ir baigdama norėčiau pasakyti tokį dalyką. E, trečioji Merkel kadencija, bent jau, Vokietij, e, bent jau Italijoje, e, tikimasi, kad ta e, trečioji kadencija, kur jinai galbūt valdys kartu su socialdemokratais, kad ji taps tarsi atviresnė tokia ir įvykiai pastaruosius metus parodė, kad reikia būti atviresniems ir e, Vokietija jau pati pastebėjo, kad labai didelis griežtumas jis pasiekė priešingų rezultatų ir kelia grėsmę ūkio augimui. Todėl Vokietija aiškiai suvokė, kad ji taip pat su visais sėdi viename laive. Ir, e, bet aš nemanau, kad Vokietija pakeis savo kursą ir kad jis taiga taps labai solidari tuo, ir, ir pasiūlys vadinamai maršalo planą pietų Europai ir pradės skatinti ūkio ir užimtumo augimą pietuose. Vokietija elgesi pagal principą gelbėkis kaip gali. Ir tai pasidarė labai aišku šios krizės metu ir matyt ji savo tokios pozicijos nekeis. Vokietija mano, kad kiekvienas turi prisimti savo atsakomybę ir turi pats kovoti už savo konkurencingumą. Ir kai tai bus pasiekta, tai tuomet Europa bus išgelbėta ir tada, tik tai tada bus galima sėsti prie dėrybų stalo ir kalbėti apie tai, kaip turėtų atrodyti e, ateities Europą. E, stipresnė integracija Europoje, mano manimu, yra būtinas dalykas, tačiau atsižvelgiant į pasitikėjimo krizę ir į tą konfrontaciją tarp pietų ir šiaurės, kuri dabar atsirado, bus labai sudėtinga pradėti naujas dėrybas. Šiandieninė krizė e, privedė prie to, kad buvo patvirtintas šešių dokumentų paketas, dviejų dokumentų paketas, fiskalinis paktas, e, kad buvo sustiprintas stabilumo paktas. Taigi buvo E, e, taigi valstybės narės daug savo suverenumo perdavė e, Europos Sąjungai ir nemanau, kad galima tikėtis iš jų daugiau. Todėl manau, kad dabar mums reikia tikėti didesnės konvergencijos tarp šiaurės ir pietų prieš pradant naujas reformas. Ir taip pat, aišku, reikia kovoti už socialinės teises. Muchi muchísimas gracias, eh, señora. Dėkoju. Dėkoju už labai įdomius pastebėjimus, išsakytą poziciją. Poniai Ceretelį. Prieš perinant prie antrojo kalbėtojo. Norėčiau pasakyti, kad dabar pasisakys ABC laikraščio iš Ispanijos žurnalistas Endiki Serbeto. Prašau žodis jums, dėkui, kad atvykote. Ačiū. Vienas privalumų, kalbant po Adrianos, yra tai, kad ji viską labai gerai paaiškino ir pasakė daug ką, ką, ką ir aš buvau numatęs pasakyti. Savo pasisakymę aš galvojau, kad pabandysiu paaiškinti tam tikrus dalykus, būtent kodėl yra tiek daug organizacijų, tiek daug iniciatyvų, tiek daug debatų ir diskusijų apie dabartinę padėtį Ispanijoje. Iš dalies taip yra dėl to, kad yra daug aktyvių parlamentarų ir Ispanijos parlamente, ir Europos parlamente. Ir taip pat dėl to, kad Ispanai yra labai supykę Daug ispanų supranta, na ir tie, kurie nuvyksta į Ispaniją, mato, kad Ispanijos visuomenė yra labai nusivylusi tuo, kas vyksta, kas buvo daroma su, su mūsų šalimi, e, dėl to, koks yra didžiulis nedarbo lygis. Na ir taip pat vienas veiksnių, kodėl tokia situacija suprantama ir kodėl piliečiai taip masto, būtent nėra darbo ir Ispanijos žmonės susidarė su tikrai gan sudėtinga situacija ir sunku išlikti jiems optimistais. Ir tikrai sunku tą optimizmą kažkaip išsaugoti esant tokioms, tokioms sąlygoms žmonės negali išmokėti savo paskolų už būstą. Ir tos organizacijos, kurios daug organizacijų kreipėsi į peticijų komitetą, bandė atskleisti tą situaciją. Taip pat Ispanijoje yra daug e, apkarpimų, biudžeto apkarpimų, sveikatos sistema, na, jį kaip ir veikia, bet finansavimas yra smarkiai sumažintas ir dėl to kyla tokių psichologinių problemų ir panašu, kad sveikatos priežiūra tampa nesvarbi tarsi Ispanijoje ir piliečiai piliečiai kaip ir reaguoja gan e, optimistiškai, nors būna tų tokių tamsių momentų. Tačiau esmė yra ta, kad žmonės nesugeba išvelgti tam tikrų dalykų ir negali aiškiai suprasti, kodėl tai vyksta, kodėl tai vyksta su manimi, su mano šeima. Taigi yra daug šeimų, su kuriais, šeimų ir žmonių, su, kur, su kuriais kalbėsi, tarkim, ankstesnėme susitikime mes kalbėjome apie preferencinės akcijas bet e, atrodo, kad labai panašu, e, kad žmonėms yra sunku suprasti tuos primamus sprendimus, nes daug lėšų skiriama bankams, jie yra remiami. Tačiau labai sunku suprasti, kas, kas dėl to kaltas ir kažkaip sunku įvardinti kaltinin, kaltininkus. Ir uh, Tokia vyrauja nuomonė e, tarp mūsų piliečių ir dėl to yra daug komitetų, daug delegacijų atvyksta į, į konkrečiai į, į, į peticijų komitetą, kreipiasi į šį komitetą ir ką galima padaryti. Na, man sudėtinga būtų atsakyti šį klausimą. Daug kas, daug kas, kas vyksta šiuo metu, man atrodo, neduoda tinkamų rezultatų. tarsi viskas kreipia mane labai teisinga linkme ir piliečiams toks variantas nėra labai priimtinas. Apie tai kalbėjo Adriana. būtent kuomet vyko konstitucinis kon, konventas dėl konstitucijos, kada buvo deramasi dėl sutarties, buvo daug įvairių šūkių, vienybė, brolybė ir panašiai, bet dabar matome, kad ta vienybė išvirto prieš priešą tarp e, pietų ir šiaurės. Ir tai yra didžiulė atsakomybė, aš manau, tiem žmonėms, kurie bando dabar propaguoti tą modelį, mm, dabar žvelgiant į situaciją Junktinėje karalystėje, dėl krizės žmonės pradėjo kaltinti Europą ir Junktinė karalystė bando netgi pasitraukti iš ES ir Ispanijoje yra tokių nuomonių, kad galbūt geriau mums būtų likti vieniems. Taigi tie, kurie m, mm, tokį, tokią nuotaiką skleidžia, iš tiesų e, užkerta kelią problemų sprendimui. Politikai irgi apie tai kalba su piliečiais ir aš manau, kad politikai už tai turi prisimti didžiulę istorinę atsakomybę. Taigi tai, kas, ką matome Ispanijoje, na, socialinių lūžių tokių kaip ir neįvyko, nors gal ir buvo tokių nuomonių, bet vis, dalis visuomenės sugebėjo išspręsti savo problemas per kažkokius tai slaptus tinklus, kurie egzistavo tarp šeimų ir panašiai. Tai yra normalu Ispanijoje ir, ir Belgijoje. Taip, tas populiaru, viskas daroma šiek tiek slaptai, uždarai yra Ispanijoje ta šeimų artimų, šeimų artimų solidarumo idėja ir žmonės padeda vieni kitiems. Ir toks Iš tiesų reiškinys yra labai įdomus ir pažvelgus, pažiūrėjau, pensijas. Tai yra esminio stabilumo veiksnys. Ispanijoje daug šeimų, Ispanijoje netgi, pažiūrėjau, anūkai gyvena iš savo senelių pensijų. Taigi turime labai atidžiai pamastyti prieš pradėdami kažką daryti su pensijomis ir dėl rinkiminių priežasčių, ir dėl kitų. Dabar pensijos yra tam tikras socialinio stabilumo garantas Ispanijoje. Tas e, vidinis, e, vidinė devalvacija, kuri neseniai įvyko Ispanijoje ir buvo sumažinti atlyginimai, gal 40 procentų netgi tam tikrais atvejais. Vis tiek čia dar yra tokių žmonių, kurie uždirba labai nedaug, neturi nedidelės pajamas, 800 tūkstantis eurų per mėnesį. Ir jie e, moka įmokas į pensijų fondus, bet, na, kila klausimas, kokias pensijas jie gaus ateityje. Taigi, paradoksali sudėtinga situacija ir aš nežinau, kaip vyriausybė sugebės e, išspręsti e, tas problemas, surasti kažkokį tai tarpinį kelią. Nes pensijos yra stabilumo garantas Ispanijoje. Na ir dar norėčiau pasakyti, kad išorinis veiksnys irgi yra svarbus. Juk Vokietija valdo visą Europą, įskaitant ir Ispaniją. Ir aš manau, kad šiais metais susidomėjimas Vokietijos rinkimais buvo gal pats didžiausias Europoje. Niekad taip nebuvo anksčiau domimasi rinkimais Vokietijoje. Taigi tai yra gal šiek tiek ir paradoksalu. Pačios vyriausybės įvairias Europos šalyse kalba apie tą didžiulę koaliciją, kurią dabar formuoja Merkel, bet netgi įvairios vyriausybės žvelgia ir vertina tą situaciją. Na, socialdemokratai nelabai gerai pasirodė Ispanijoje, nežinau, kaip čia dabar socialdemokratai e, koaliciją sudarys su Merkel ir kaip jam seksis. Taigi, iš ties yra tas pasidalimas tarp pietų ir šiaurės ir didžiulė ato, didžiul, didžiulis atotrukis yra tarp pietų ir šiaurės ir tai yra labai neįgiama, neįgiamas padarinys ir reikia to vengti, kiek įmanoma. Aišku, daug ką reikia keisti Ispanijoje. Politinės partijos tikrai ne, nevaidina tinkamo vaidmens. Yra daug institucijų, kurios labiausiai tiesiog rūpinasi savais interesais, o ne visuomenės, piliečių interesais. Ir mes turime pasirūpinti, kad visuomenė tarpusavėje kalbėtųsi, kad taip būtų sprendžiamos problemos. Ir taip pat, kad valstybės įstaigos irgi suvaidintų savo vaidmenį, tą vaidmenį, kuris jiems yra patikėtas, kad būtų užtikrinama darbuotojų apsauga, kad būtų paremiami tie žmonės, kurie liko be darbo. Tai yra esminis procesas ir bendrai visuomenė pati turi labai rimtai pamastyti apie tai, kokia ji yra ir ko ji nori ir kad visuome, visuomenė įgyvendintų savo vaidmenį. Mes matėme tiek daug optimizmo tais geraisiais metais, patogiaisiais metais. Tuomet dyravo didžiulis optimizmas ir mes, aišku, turime primti sprendimus, bet sprendimai turi duoti poveikį. Taigi aš manau, kad reikalingas rimtas, reikalingi rimti pamastymai gilūs pamastymai visuomenėje ir vienybė, aišku, yra labai svarbi ir, ir taip pat Ispanijoje. Turime vengti tokių minčių, kai pirmiausia bandai gelbėtis pats. Ir yra tam tikrų optimizmo apraiškų, nes ekonomika kažkaip pradeda geriau reaguoti ir ir lyg atrodytų, kad jau pradedame po trupučiuką krapštytis iš tos sudėtingos situacijos. Na, aišku, tas optimizmas negali būti perdėtas, bet nereikia ir per daug pesimistais dabar būti, per dideliais. Taigi čia yra daug veiksnių, kurie čia yra svarbus, kurie suvaidins svarbu vaidmenį. Bet svarbiausia, kad būtų vienybė, nes e, ekonomika turi kažkaip atsigau, atsigauti ir turi pradėti klestėti mūsų visuomenė. Aišku, tai susijęs su, su įvairiomis sąlygomis. Žinoma, pasaulis keičiasi, globalizacija, Kinija stiprėja, yra daug įvairių išorės veiksnių, uh, Aš manau, kad mes turėtumėme ypatingai akcentuoti vienybę, nes vienybės nebuvimas mane labai neramina ir aš mielai atsakyčiau į klausimus apie Ispanijos padėtį. Dėkoju, ponė Serbeto. Dabar žodį suteiksime peticijų autoriams. Yra nemažai peticijų autorių, kurie turės galimybę pasisakyti ir po to parlamentarai galės užduoti klausimus įvairiems kalbėtojams. Taigi, pirmiausia, žodį norėčiau suteikti pirmam peticijos autoriui. Tai yra Teodoros Picigeris iš Graikijos. Nemačiau jūsų, ponė. Jūs kalbėjote apie pagrindinių teisų hartijos pažeidimus. Prašau, ponė, žodis jums. Mena, aksitimi kirės ir kyriai, mėlytis apitropys. Labas rytas. Labas rytas, gerbimiai ponai ir ponios, gerbimiai Europos parlamento nariai. Mes e, turime konstatuoti, kad krizė, kad krizė nėra kad krizė yra tik tai e, Lietkalnio viršūnė. Mes matome, kad valstybės narės buvo priverstos pasirašyti po tam tikrais dokumentais. Ir mes matome, jog dažnai yra nesilaikoma pagrindinių principų įtvirtintų šiuose dokumentuose matome, jog jog yra pažydinėjimos taisyklės dėl kolektyvinių susitarimų. Dokumentas yra numatyta, e, jog darbdaviai ir darbuotojai turėtų sudaryti kolektyvinius susitarimus ir mes matome, kad dažnai darbdaviai nesilaikė šių nuostatų. Jūs žinote, kad Europos Sąjungos e, pagrindinių teisų hartijos 28 straipsnė yra numatyta teisė į kolektyvinės darybas ir kolektyvinius veiksmus, įskaitant streikus. Graikija buvo primestos tam tikros priemonės ir dėl to buvo pažįsta graikų teisė e, į streikus. Ir čia mes kalbame apie labai konkrečius dalykus. Bu, bu, mokytojams buvo pagrasinta, kad jie bus įkalinti, jeigu jie pasinaudos savo teisę streikuoti. Ir Europos komisija yra sutarčių ir visų sustarimų sergėtoja. Tačiau komisija visiškai, komisija visiškai nerūpi tai, kas vyksta Graikijoje, bet to trejetas pareikalavo, kad būtų dar labiau mažinamos e, išlaidos tiek viešame, tiek privačiame sektoriuje. Ir tai daro didžiulę įtaką kolektyviniams, e, kolektyviniams susitarimams. Dėkoju, toliau kalbės ponas e, Antonijo Barbara Dalina. Jūs kalbėsite apie viešų išlaidų mažinimą Katalonijoje. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė, girmėjai ponai ir ponios. Aš Norėčiau pakalbėti apie tai, kaip buvo mažinamos sveikatai skirtos išlaidos Katalonijoje 2011 metais. Mes pateikėme šiuo klausimu peticiją. Mes išgyvename tikrą košmarą šiuo metu. Biudžetas mažinamas ir toliau. Ir mažinamos sumos nulatos didėja ir tai labai kenkia Katalonijos sveikatos e, paslaugų sektoriui. Dėl to blogėja situacija e, visame Katalogijos regione. Šiuo metu mes matome, kaip e, plinta liberalizmo virusas Ispanijoje. Europos Sąjunga nuo pat e, savo sukūrimo rūpinosi tuo, kad valstybės narės turėtų deramą sveikatos priežiūros politiką, kuri yra be abejo labai svarbi. Kai kas iš jūsų tikriausiai prisimena, kad 1993 e, metais ES buvo priversta daryti spaudimą valstybėms narėms, kad jos e, sustiprintų teisės aktus sveigatos e, priežiūros ir saugos e, sritise. Ir šiandien sveikatos sektorius yra patikėtas rinkai. Aš nenoriu vardyti visų mūsų problemų, aš tiesiog noriu pasakyti, kad buvo padarytos didžiulės klaidos. buvo e, mažinamas biudžetas, didėja e, laukimo sąrašai, mažinamas yra e, lovų ligoninėse skaičius. Be to, da, sveikatos priežiūros sektoriaus da, darbuotojai šiandien dirba tikrai neužtikrintomis sąlygomis, dėl to didėja skurdo, didėja neligybė. didėja ir e, živ infikuotų e, asmenų, alkoholikų, žmonių kenčiančių nuo daugybės kitų e, lygų. Ir galima netgi būtų teikti, jog šiandien gyvenančių žmonių sveikata yra kur kas prastesnė nei jų senelių. Mums reikia socialinio solidarumo šioje srityje. 2012 metais problemos tik tai pablogėjo, nes buvo įvesta nauja įmokų sistema, kurią mes Ispanijoje vadiname dvigubo įmokų e, e, sistema. Ir dėl to 80 tūkstančių žmonių prarado galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. Žmonės sergantis kai kuriomis lygomis, skaitant ir vėžį, negali šiandien gauti e, jiems reikalingų vaistų ir priežiūros. Dėl to be abejo mažėja ir mūsų e, vidutinės veikatos trukmė. Ši situacija tikrai mus neramina. Aš galėčiau ilgai dar vardyti visas problemas, tačiau aš nenoriu to daryti, nes nenoriu kalbėti per nelik pesimistiškai. Mes turime kažką keisti, mes matome, koks yra šiandienos vaizdas, žinome visą informaciją apie dabartinę situaciją ir matome, kad mes žengėme katastrofos link. Taigi mūsų diagnozė yra labai aiški. Sistema serga dėl to, kad jį ji nėra remiama. Tai yra ir biologinė, ekonominė ir socialinė lyga. Turime daryti viską, kad mūsų visuomenės sveikata gerėtų. Sveikatos priežiūros sektorius turėtų įgyti žmogišką veidą. Mums reikia da, perpilti visos sveikatos priežiūros sistemos kraują. Suprantame, kad tobulos sistemos niekuomet neturėsime. Tačiau manau, kad parlamento pareiga yra padėti keisti dabar tai, kas neveikia. Todėl parlamentas turėtų turėti teisę keisti galiojančius, galiojančius sutartis. Negalime visko patikėti vieša, e, privačiam sektoriui. Ir baigdamas noriu labai aiškiai pasakyti, pasakyti, jog turime kovoti už savo teisės. Turime kovoti čia, Europos parlamente ir visur kitur. Didėja neligybė ir dėl to labiausiai e, kenčia pažeidžiamiausi mūsų visuomeniai. Ar jums yra žinoma apie šias problemas? Ar jums yra žinoma apie tai, kokį istorinį vaidmenį mes dabar galime suvaidinti? Ar jūs suprantat, kokia istorinė atsakomybė jums teks, jei jūs nesimsite veiksmų ir neišgelbėsite visuomenės veikatos? sutartėse reikia numatyti tam tikrus saugiklius, tam tikras raudonasias linijas, kurios labai aiškiai pasakytų, jog negalima visko privatizuoti sveikatos priežiūros sektorėje. Ši sistema turėtų būti prieinama visiems ir ji turėtų būti teisinga. Štai kas yra svarbiausia. Negalime uh, imtis veiksmų, kurie pažeidžia visuomenės sveikatos e, idėją. Mes žinome ir iš istorijos, ir iš mokslinių e, duomenų, kad e, visuomeniai pirmiausia reikia sveikatos paslaugų. Dėkoju, dėkoju Jums. Ir dabar aš norėčiau suteikti žodį prie trečiosio, sutikti žodį ponui Kasas, kuris pateikė e, pasiūlymą, e, peticiją dėl pažydimų parduodant finansinės priemonės taupumo banko klientams. Labas rytas. Aš šiandien norėčiau pacituoti jums, kaip sukčiavimas yra apibrieštas ispanų kalbos žodynė. Sukčiavimas yra, yra ne, bandymas pasipelnyti neteisėtais būdais. Mano tėvas buvo priverstas įsigyti kai kurių įmonių akcijas kurios suteikia pirmenybės teisės įmonė, šios įmonės valdyme. Ta padaryti jį privertė taupomasis bankas ir šiandien jisai kovoja su šiuo banku. Mes e, parašėme laišką generaliniam sekreto, e, prokurorui Ir galiausiai mūsų skundas atsidūrė Barcelonos valstybės tarnyboje. Negavome iš jų jokio atsakymo. Tuomet mes kreipėmės Europos parlamento peticijų komitetą, nes mums pasirodė, kad Ispanijos valdžios įstaigos nesirūpina mūsų teisėmis. Todėl mes buvome priversti kreiptis į vairias vartotojų teisės organizacijas ir uh, į kitas e, e, institucijas. Mano tėvas paprašė, kad būtų pradėta e, arbitražo procedūra dėl jo skundo ir visiškai neaišku, kaip situacija klausėsi ateityje. Mes visiškai nežinome, ar kad nors pamatysime šviesą tunelio gale. Mes norėtume, kad arbitražo byla būtų išnagrinėta Ir nenorime kreiptis į teismą, nes tai būtų pernelyg brangu ir pernelyg sudėtinga. Manau, kad būtina rūpintis vartotojų teisėmis, būtina apsaugoti vartotojų teisės būtent tuomet, kai jie atsiduria pažeidžiamoje vietoje. Tai yra tuomet, kai mes susidurime su tokiomis įstaigomis kaip bankai. Kas turi prisimti atsakomybę už sukčiavimą. Kodėl niekas nesikreipia į teismą? Kodėl bankai nėra teisiami? Aš galiu labai ilgai vardyti tuos klausimus, kurių atsakymų, į, e, į kuriuos mes ne, niekur nerandame. Aš manau, kad valstybė privalo kovoti su sukčiavimu privalo traukti atsakomybę tuos, kas e, sukčiauja ir išnaudoja piliečius. Ir tai yra itin aktualu e, finansų krizės laikais. Dėkoju. Panas Hala, panas Sukanas ir panas Salafranka paprašė žodžių ir pato panas Jar. Ir aš taip pat norėčiau kai ką pasakyti. Pablo Savlo. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie t, a, klausimą, kurį iškėlė ponė Kampusano Kasas, kurį ką tik kalbėjo. Ji kreipėsi į mane a, a, prieš kelias mėnesius ir aš turiu pasakyti, kad mes a, tikrai suprantame, a, E, jos šeimos, jos tėvo išgyvenamą tragediją. Ir kad e, jo atveju iš tikrųjų galima kalbėti apie sukčiavimą. Kai kalbame apie e, pirminybę teisę suteikiančias akcijas, suprantame, kad vyriausybė taiko tikrai netinkamus teisės aktus ir tie, kas e, įvykdė šį sukčiavimą, turėtų būti patraukti atsakomybėn. Žmonės pasipiktino ir tai turime padėti jiems surasti e, sprendimus. Ir tam, kad šie sprendimai būtų surasti, reikia, e, kad kažkas imtųsi tarpininko vaidmens, kad įvyktų arbitražo teismas. Ir Galicijos teismas stengiasi padėti į šią keblę patirtį patekusiems žmonėms. Tačiau paaiškėjo, jog vyriausybė mažai ką galėjo padaryti. Net buvau kreiptasi į už konkurenciją atsakingą komisijos narį, pono Almuniją. Jei Jei būtų pažadėta žmonėms sugražinti lėšas, jei bankas sutiktų šias lėšas sugražinti, tuomet komisija tam pasipriešintų. Taigi situacija yra labai sudėtinga. Ir FROB direktorius, o tai yra už bankų restruktūrizavimą atsakinga e, įstaiga, labai aiškiai pasakė, kad 70 procentų pirminybę teisę suteikiančių akcijų akcininkų atgaus savo lėšas. Taigi bandoma šią problemą spręsti vyriausybė daro viską, kad būtų surastas sprendimas. Tačiau komisija kažio pagalius į ratus, nes kai kurie investuotojai baiminamasi, kad kai kurie investuotojai pasipelnys iš pasiūlymo padėti spręsti šią problemą. Aš manau, kad bet kuriuo atveju mes turime reikalauti, jog būtų parodytas solidarumas e, tiek jūsų, ponė e, Kampusano kasas, atžvilgiu, tiek jūsų tėvo atžvilgiu. Turime parodyti, jog ši, šios problemoms mums rūpi ir kad mes norime apsaugoti investuotojus, kurie visiškai sąžiningai įsigijo banko akcijų ponas Kulas. Atsiprašau, ponas Cukalas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti mūsų pranešėjams ir taip pat peticijų teikėjams. Mes e, čia susipažinome su tomis sąlygomis, su ta situacija, kuri įsivyravo visoje Europoje. Buvo labai puikiai apibūdinta ta situacija ir mano šalis Graikija taip pat e, skaudžiai nukentėjo nuo krizės, todėl norėčiau pasakyti keletą pastabų. E, pirmoji iš jų būtų tokia, Graikijos vyriausybė klastojo statistikos duomenys susijusius su valstybės finansais. Tačiau aš norėčiau suabejoti, ar dėl to kalti politikai ar dėl to kalta e, Graikijos biurokratija. To nebūtų įvykę, jeigu Europos institucijos būtų patikrinusios tą statistiką. Taigi čia matome, koks yra lūžis tarp šiaurės ir pietų. Ir tai yra tas lūžis galbūt net yra skausmingesnis dalykas. Ir taip pat, kalbant apie technologijų vystimosi divergenciją, šia taip pat yra svarbus um, aspektas. Jeigu mes kalbėsime apie 28 valstybių e, Europą ir ją palyginsime su septynių lyderiaujančių valstybių Europą, tai pamatysime, kad tos septynios lyderės e, Švedija, Suomija, e, Niderlandai ir taip toliau su giliomis pramonėmis, tradicijomis yra lyderės pasaulio ir technologijų srityje, o visos kitos ES valstybės narės atsilieka technologijų srityje. Todėl reikia e, nebe kalbėti apie tuos mitus, apie Šiaurės ir Pietų Europą. O Vokietija ir Austrija tikina savo piliečius, kad jie laimės iš tos krizės po to, kai ta krizė bus nugalėta. Ir kad tos valstybės tarsi turės pelno iš krizės. Aš norėčiau padėkoti peticijos teikėjų iš Ispanijos ir e, Ispanijos žurnalistui, e, kuris paminėjo pensijas kaip svarbų stabilizavimo faktorių. Graikijoje situacija yra tokia, kad tam tikri pensijų fondai šiuo metu yra destabilizuoti, todėl reikia kelti klausimą, ar apskritai bus įmanoma išmokėti pensijas. Na ir baigdamas norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad aš pats nesu ekspertas ir negaliu čia dabar išsamei kažkaip apibūdinti tos krizės, tačiau aš esu gamtos mokslo atstovas ir aš e, priešinuosi tam, kad mes pirmenybę teikiame skaičių, skaičiams, o ne žmo, žmonėms. Ta, tai prieštarauja gamtos dėsniams. Todėl nesistebėkite vėliau, kad atsitinka taip, kad atsiranda kažkokios para, paramilitaristinės organizacijos e, tokioje šalyje kaip Graikija ir kitose šalise ryškėja panašus judėjimai. E, tiesą sakant, paramilitaristinės, neonacistinės organizacijos e, jau anksčiau yra atsiradusios ir kitose valstybėse narėse ir netgi tose valstybėse, kurios dabar save vadina demokratijos lyderėmis. Ir netgi viena tokia partija vienoje iš šiaurės valstybių pateko net ir vyriausybę. Taigi turime daryti viską, kad užkirstume kelią e, tokiai situacijai, kad e, su pinigais Europoje būtų kovojama taip, kaip Amerikoje buvo kovojama e, pasitelkus praliejus kraują. Ir atsižvelkime į paskutinės apklausas, kur matome, kaip piliečiai nepasitikė Europą. Ir todėl matome, kaip skaudžiai yra paliestas ES brandolys ir tai prives mus prie to, kad ne tik Italija ir Graikija kes nuo krizės, bet visa Europa. Dėkoju, ponė Cukalas, sako pirmininkas. Toliau tęsėme diskusijas pas ponė Salafrakos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš labai įdėmiai klausiausi šių diskusijų ir to, ką sakė mūsų pranešėjai, taip pat, ką sakė e, kalbėtojai iš salės. Ir galiu praktiškai viskam pritarti, kas buvo pasakyta norėčiau priminti, kad Europos Sąjunga e, buvo kuriama labai romantiškai, su didžiuliu entuzijazmu ir optimizmu, tai vyko po antrojo pasaulinio karo ir buvo kalbama apie tai, kad mes norime geresnės Europos europiečiams, mes norime vieningos Vokietijos, pasiekėme to tikslo, Vokietija yra susivienijusi, prie to prisidėjome visi. Uh, Tačiau dabar matome mm, tą šiandieninę situaciją ir tų, su tomis šiandieninėmis aktualijomis mes nebesusitvarkome. Paaiškėjo, kad krizės valdymas sugriovė solidarumą ir valstybių narių pasitikėjimą. Viena kita bei e, piliečių valstybėm, pasitikėjimą valstybėmis narėmis. Mums reikia ateities Europos. Tai reiškia, kad mes turime kovoti už socialinę sanglaudą ir turime daryti viską, kad ne viena valstybė narė netaptų našta kitai arba kitoms. Tačiau dėje situacija yra tokia, kad čia mūsų tose pasisakymuose mes negirdėjome pasiūlymų, mes tiesiog konstatavome situaciją ir, ir pabrėžėme vieną es, esminį aspektą žurnalizmą. E, demografijos aspektus mes sudarome 8 procentus pasaulio gyventojų. E, bet 2035 metais mes sudarysime tik 5 procentus ar dar mažiau pasaulio gyventojų. E, taip pat galima tikėtis, kad BVP pasaulyje e, kad sudarysime tik 15-18 procentų pasaulio BVP. Tai reiškia, Europa skursta ir jinai skurs toliau. Tai reiškia, kad mes turime išsaugoti socialinę sanglaudą, nes kitaip mes negalėsime konkuruoti su sparčiai besivystančiomis pasaulio šalimis. Ir taip pat reikia padidinti e, BSP tačiau pastaruoju metu e, nebuvo nieko daryta. Tam, kad išsaugotume tai, kas buvo pasiekta iki šiol, e, mes turime daugiau e, pagaminti, daugiau uždirbti. Todėl e, atsakingi politikai turi pateikti pasiūlymus, kaip e, reiktų toliau elgtis Europai. E, Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad 25 milijonų ES piliečių neturi darbo ir mes neturime galimybių jų integruoti į darbo rinką. 25 milijonai europiečių yra bedarbiai. E, jau nekalbant apie e, bedarbius iš trečiųjų šalių. Ir aš kol kas nematau, kad kažkas buvo, būtų daroma šioje srityje. Galbūt mes turėtume mm, pagalvoti apie kažkokią bendrą europinę politiką, kuri labai tikslingai e, ska, skatintų ir remtų pirminį sektorių, kad būtų sukurta daugiau darbo vietų, kad būtų užtikrinta e, produktyvi veikla, e, ori veikla nes e, dabar yra tokia, pastebima yra tokia tendencija, kad mes turime e, gaminti vis daugiau, dėl to, kad, pavyzdžiui, ir žemės ūkio produktų kainos pasaulyje auga. E, todėl mes turime stengtis, kad būtų užtikrinta gerovė visose e, geografinėse sritise, bet tam, kad tą padarytume, mes turime likti ir realistai. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad um, ideologai dažniausiai būna įsitikinę, kad jie yra geriausi ir jie dažnai kaltina kitus, bet tai ir yra esminė klaida. Taigi, Tai yra klaida ir reikia nedaryti tokios klaidos. Mes neturime e, laikytis aklai savo pozicijos. Dėkoju, ponė Salafrankos, nepamirškite, kad laikas bėga, dar mums liko dvi diskusijų dalis. Ponas Peter Jar. Ja, dank, ja, äh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems peticijų teikėjams. Aišku, labai gerai, kad šiandien mes kalbame šią temą. Aš pabandysiu kalbėti tiek, kiek įmanoma e, teigiamiau, pozityviau, bet kaip politikas aš turiu realiai vertinti esamą situaciją, esamus faktus. Pabandysiu pradėti nuo tokių pozityvių teigiamų krizė, kuri, e, kuria, kuri dabar krečia Europos Sąjungą, yra tarsi išbandymas, išbandymo testas Europos E, sąjungai, nes mes tarsi esame prisiekę gerais ir blogais laikais laikytis kartu, dabar tie laikai yra prastesni ir dabar labai svarbu, kad ES turėtų vidinių jėgų kovoti su šitą krize. E, esminė problema, o gal netgi matau čia dvi, dvi problemas, e, kaip čia geriau pasakyti, iš tiesų yra ieškoma nuolat, nuolat kaltų, o ko trūksta, e, nėra kalbama apie kažkokius e, veiksmus. E, juk me, mūsų ne, neištiko kažkokia gamtinė gaivalinė nelaimė, e, su kuria mes taiga turime kovoti. Iš tiesų mes turime e, kalbėti apie klaidas, dėl kurių e, kilo šita krize. Kalbant su peticijų teikėjais, e, mes turime taip pat nepamiršti e, emocinių dalykų. Vieni sukėlė tą krizę, o kiti dabar kenčia dėl jos padarinių. Ir jeigu mes nekovosime su klaidomis, tai mes nesugebėsime ir nugalėti krizės. Mes turime sąmoningai bandyti apsaugoti tą e, paprastą žmogų. E, aš visuomet sakydavau, kad bankams reikia padėti, bet, bet reikia žiūrėti, kaip tą daryti. Ir kuomet žlugo Lehman Brothers, e, e, tai pavyzdžiui Vokietija tuomet sakė, kad e, tai yra ne mūsų problema, tai yra amerikiečių problema, bet vėliau paaiškėjo, kad tai yra pasaulinė problema. Taip pat buvo padė, bankams dažnai yra padedama tam, kad jie paskui turėtų jėgų padėti paprastiems žmonėms, kad, jie, kad uh, būtų paprasti žmonės apsaugoti, e, darydami nekilnojamo turto kažkokius sandorius ir kad jų turtas liktų išsaugotas, bet turime pripažinti, kad mums to nepavyko. Galbūt mes dar išgirsime kažkokių pasiūlymų šiandieninėje diskusijoje, kaip, kaip čia reiktų elgtis. Kas yra solidarumas šiais laikais? Solidarumas turi dvi pusės. Tai yra pagalba, tai yra savaime suprantama, reikia padėti vieni kitiems Tačiau kitas esminis dalykas yra sugebėjimas padėti pačiam savo. Reikia e, e, susidaryti įspūdį, kad tas, kuriam e, reikia padėti, kuris ieško pagalbos, kad jis ir pats bandytų savo padėti. Nes dabar tarsi e, tai nevyksta. Tie, kurie padeda, jie mano, kad jie jau duoda per nelik daug tos pagalbos, o tie, kurie prašo pagalbos, jiems atrodo, kad tos pagalbos vis yra per mažai, taigi vyksta tarsi kažkoks nesusikalbėjimas. Taip pat yra kalbama apie e, e, atitinkamas problemas. Aš žinau, kaip yra sudėtinga e, atgaivinti ūkį. Maršalo planas būtų geras dalykas, investicijos yra geras dalykas ūkio. E, augimo skatinimas yra geras dalykas, bet tam reikia kažkokių konkrečių projektų. Nėra juk taip, kad ES neturi lėšų. Iš tiesų, Europa e, e, nesuvokia, kad reikia investuoti į kovą su jaunimo nedarbu, į švietimą. E, man atrodo, kad mes turime imtis konkrečių veiksmų. Pavyzdžiui, reikia sakyti, žiūrėkite, turime tiek ir tiek lėšų, o kur yra tie konkretūs projektai, kuriuos būtų galima investuoti tas lėšas. Ir galvoju, aš manau, kad tokiu būdu būtų galima pagerinti solidarumą ir geriau panaudoti esamas lėšas konkretiems projektams. Dėkoju. Mm, mus šiek tiek spaudžia laikas, dar liko dvi diskusijos dalis, ne, negalime leisti kalbėti visiems. Margareta Auken, prašau. Dėkoju. Pa, aš irgi pabandysiu kažką pasakyti. tiesiog mane išprovokavote šiam pasisakymui. Pirmoji pranešėja, ponė Kereleti, e, kalbėjo, kad yra ta, ta, ta konfrontacija tarp šiaurės ir pietų, baudžiantis protestantai šiauriečiai, kurie, e, kurie kenkia pietiečiams, kurie baudžia e, pietiečiams. Aš pati esu iš šiaurės, iš Danijos, tai yra iš vienos iš Skandinavijos valstybių. Ir mes, pavyzdžiui, nemanome, kad reikia bausti e, pietų šalis. Iš tiesų mes taip nemanome, mes turime savo idėjų, kaip kovoti su krize ir e, mūsų valstybėse būtent yra manoma, kad, kad stiprios ekonomikos e, pasipelno dėl stiprių valiutų kursų E, Ta jau apie, apie tai jau seniau kalbėjo Helmutas Šmitas, čia nėra nieko naujo, tačiau aš galiu pasakyti ir konstruktyvios kritikos šiaurės šalims, tiek savo šaliai, tiek Vokietijoje. Jos labai ilgai kalbėjo apie vizijas, inovaci... apie inovatyves investicijų strategijas, apie jų vizijas tačiau pasitikėjo senamadiško e, pramonė, kuri buvo labai įtakojama lobistų ir e, kuri nebuvo orientuota į tvarias, tvarius išteklius ir investicijas šią e, linkme. Tiesiog buvo skatinamos tos senosios pramonės, ir dabar, dabartiniai rinkimai Vokietijoje e, galbūt po jų kažkas pasikeis, galbūt keisi strategijos. E, Vokietijoje, e, atsiprašau, Danijoje mes laikomės tokios pozicijos, kad nereikia nieko bausti. Ir, pavyzdžiui, aš pati nagrinėjau situaciją Ispanijoje ir matau, kad tenai kasmet auga, kasdieną kasmet auga korupcija, todėl negalima to pateisinti kultūriniais skirtumais, nes korupcija nėra kultūrinis ypatumas, tai yra e, nusikaltimas. Todėl e, E, mums reiktų reikalauti skaidresnių, atviresnių sistemų, būtent su jomis būtų pavykt, e, mums galbūt pavyktų kažko pasiekti. Reikia daryti viską, kad būtų užkirstas kelias mokesniam sukčiavimui, e, nes, aišku, mūsų mokesčių mokėtojai nenori tiesiog aklai mokėti mokesčių, ne, ne, nežinant, kur, kam jie atiteks. Ir prisiminkime situaciją Italijoje, prisiminkime peticiją dėl e, šiukšlių katastrofos. Mes matome, kad nebeliko moralės, jeigu regiono e, ministras kampanijoje turi, turi susitikti su, su e, daug įvairių atsakingų pareigūnų ar kažkokių mafijos atstovų, tai matome, kad neįmanoma e, čia kažką pas, pakeisti. E, todėl to, ko mes reikalaujame, tai nėra kažkokios bausmės, bet mes reikalaujame sąžiningos mokesčių sistemos, kad e, mūsų mokesčių mokėtojai žinotų, kad tai, ką jie sumokėtų, sumokės, nepakliusi kažkokią juodąją skylę. E, Nes kol kas mes matome, kad e, tam tikrose šalise veikia mafijai tarnaujančios e, sistemos, tai, o tai nėra kultūra e, tai nėra kultūriniai skirtumai. Taigi visų pirma, mes turime atsakyti į klausimą, kur yra mūsų ribos. Bet E, tas ribas galima nustatyti ir pietų šalise, bet ir galime daryti viską, kad būtų sukurtos kažkokios skaidresnės sistemos. Aš kalbėjau su Danė, kuri 30 e, metų jau gyvena Ispanijoje ir, ir ji man patvirtino mano pastebėjimus, kad e, tam tikros sistemos veikia neskaidriai, todėl mums reikia uh, siekti daugiau skaidrumo, būtent jis padėtų išspręsti problemas ir tam tikrus e, nusikalstamus veiks, veiks, veik, veiksmus negalima jų laikyti kultūrą. Pone Aukin, pone Bistenero, žinau, kad vienas dar peticijos autoris nori pasisakyti ir taip pat e, kalbėtojai dar norės pasakyti, o po to turime prie kitos sesijos pereiti. Taigi, ponė Bostinaro, trumpai. Uh, Ačiū, aš norėčiau pakalbėti apie kultūrų ir civilizacijų konfliktą. Jeigu vertintumėme visą tai kaip konfrontaciją, iš tiesų pralaimėtumėme, jeigu kalbėtumėme apie tai, kad šis ginčas yra civilizacijų konfliktas, pralaimėtumėme. Mes net neturėtume kalbėti apie civilizacijų konfrontaciją. Tačiau svarbu atsižvelgti į tai, kokią, kokį poveikį darė krizė ES ir mūsų piliečiams. Tai yra skaidrumo klausimas kiekvienoje valstybėje narėje ir tarp valstybių narių tikrai galiu tik patvirtinti, kad skirtingose valstybėse narėse atotrūkis vis yra didesnis, skirtumų yra vis daugiau ir tai reiškia, kad mūsų sanglaudos politika neduoda tinkamų rezultatų. Jeigu ji yra siejama su didžiuliu taupimu. Antras dalykas. Ryškėja vis didesni skirtumai tarp socialinių grupių Po antrojo pasaulinio karo niekuomet skirtumai tarp piliečių nebuvo tokie ryškus. Vis daugiau matome labai labai turtingų žmonių ir vis daugiau žmonių matome, kad vidurinioji klasė nuskurdo dar labiau nei bet kada anksčiau. Dar vienas dalykas. Matome, kad paprasti žmonės vis sunkiau gauna visuomenės veikatos ir švietimo paslaugas. Įvartinkime tai deramai. Ne tik mano šalyje, Rumunijoje, bet ir kitose valstybėse narėse ta problema yra aktuali. Matome, kad paprasti eiliniai žmonės, eiliniai žmonės negauna savo uh, teisių gauti visuomenės veikatos ir švietimo paslaugas. Ir jeigu tai bus ir toliau, tuomet poveikis bus jaučiamas politinėje sąrangoje, nes politikai, politinis elitas susiduria ne tik su tuo, kad, na, apskritai maž, vis maž, labiau mažėja pasitikėjimas lyderiais, politinėmis instancijomis. Ir taip pat matome, kad vis labiau auga radikalios anarchistinės grupės. Ir tai vyksta siautėjant kriziai, kai mes mastome apie tai, kas vyksta Graikijoje, kas vyksta Vokietijoje, kai matome radikalių nacistinių grupių, o mano šalyje uh, kas vyksta su Rusija ir panašiai, bet esminė problema yra tai, kad dramatiškai mažėja visuomenės pasitikėjimas partijomis, politika ir panašiai, tomis senomis partijomis, kurios būtent ir buvo tos, kurios kūrė europinį projektą. Taigi dabar kyla pagrindinis klausimas, kaip atsikovoti tą visuomenės pasitikėjimą, nes kitais metais vyks rinkimai. Ir rinkimai bus tam tikras Europinės visuomenės rentgenas. Ir šis parlamentas, kuris buvo visuomet tvirtovė, kuri kovojo su taupimo filosofija, žiauraus taupimo filosofija, jeigu šis parlamentas neatsilaikys, tuomet visas europinis projektas pateks į bėdą, į pavojų. Taigi turime į visą tai atsižvelgti ir apie tai mąstyti bendrai, nes tai yra grėsmė mūsų europiniam projektui. Ir pabaigai norėčiau pacituoti Malro. Arba ES taps socialinė sąjunga, piliečiai jaus pasitikėjimą ir norės europinio projekto, arba priešingą atveju mūsų europinis projektas žlugs. Dėkoju. Ačiū ponui Bostinaru. Na ir dabar apibendrinimui dar gal žodį suteiksiu peticijų autoriams. Nes mes varstėme įvairius aktualius klausimus. Bet aš dar irgi kelis žodžius norėčiau pridurti. Aš manau, kad Per eilę metų, kai kylo finansinių sunkumų valstybėse narėse, mes realiai nei, neįvertinome, neišvelgėme visų galimų problemų, kurias jūs čia šiandien minėjote. Mes matėme, kad stabilizavosi finansinės rinkos, tai e, davė įtakos, darė įtaką realiai ekonomikai, Ir iš ties mes daug kalbamės apie politiką, bet nepakankamai apie sprendimus, ką būtų galima padaryti, ką turėtumėme padaryti. Aš manau, kad pirmiausia, turėtumėme užtikrinti įvairių valstybių narių viešų sąskaitų tvarumą ir tokių priemonių turi imtis valstybės narės, ypač tos, kur kyla rimtų problemų šios reformos turėtų užtikrinti stabilumą šalyse. Tas vyksta ir mano šalyje, daugelis tai minėjo šiandien pasisakiusių jų. Buvo kalbama apie Ispanijos situaciją, kai ši vyriausybė dabar bando tvarkytis e, esant katastrofiškai situacijai. Jie pradėjo darbą 12 metais ir jie juda į priekį, jie tvarko viešasias sąskaitas, ir imasi labai sudėtingų priemonių ir kurios iš tiesų pareikalauja nemažai aukų ir iš visuomenės pusės. Ir bandoma išgelbėti kažkaip Ispaniją ir užtikrinti e, mūsų valstybės sąskaitų tvarumą. Taigi fin Ispanijos finansų sistema jau yra gan neblogai išvalyta ir sutvarkyta. Taip pat įgyvendiname labai ambicingas reformas, ambicingiausias nuo demokratijos pradžios Ispanijoje ir matome tam tikrų padarinių. Matome, kad gerėja konkurencingumas, matome, kad tai duoda, daro įtaką ir eksporto sektoriui, matome, kad eksporto balansas yra pozityvus dabar nuo 2006 metų pirmąjį kartą ir turime imtis tikrai labai daug konkrečių priemonių, kad situacija pagerėtų. Norėčiau visiems e, dar priminti, ypatingai poniai Auken, būtent kai kalbame apie Ispaniją, žinau, kad ponia Auken e, labai domisi Ispanija ir mėgsta mūsų šalį, bet norėčiau, Margareta, jums priminti, kad e, sprendžiant visus šios klausimus yra pasitelkiami įstatymai. Įstatymų yra ir kvailų. tokių, kuriuos labai sudėtinga būtų suderinti ir su pagrindiniais žmogus teisų įstatymais, kurie egzistuoja kitur. Jūs žinote, apie ką aš kalbu. Tai yra sunkiai suprantama tokiam šalims kaip Danija ir apie tai kalbėdami turime nepamiršti tų dalykų. Na ir dabar norėčiau suteikti žodį peticijų autoriams trims peticijų autoriams, jeigu jie nori pasisakyti kelioms minutėms pagal ankstesnę tvarką. Ponas Pitikaris iš Graikijos pirmasis, dvi minutės skiriamos jums, po to Marina ir Kapusina, Kampasana. Ir po to jau e, perėsime prie pagrindinių kalbėtojų, kuriems irgi dar sutiksime žodį. Taigi, ponas Pitikaros, žodis pirmiausia jums. Ačiū, Dvi minutės jūs man skirėte, kiek suprantu. Europos steigėjai, pirmtakai, kuomet buvo kuriamos Europos bendrijos, Europos sąjungai, tą darydami žmonės galvojo apie antro pasaulinio karo katastrofą ir bėdas. Ir su, buvo suprantama, kad Europa išgyveno sudėtingą laikotarpį. Taigi, teisės aktų leidyba, viskas vyko atsižvelgiant į tą karą ir karo krizę. Dabar matome, kad esant šiai kriziai, to šalis, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės - Portugalija, Airija, Ispanija, Graikija. Ir taip pat požiūris į Kiprą nėra teisingas. Ir tai uh, iš tiesų parodė, kad biudžeto politika nėra tvari. Yra skolų, valstybės biudžeto deficitas didžiulis ir bandoma dėkti naują ekonomikos socialinę politiką bendrai visoje Europoje. Taip pat turime nepamiršti, kad yra uh, taikomos nuobaudos, sankcijos e, įvairioms valstybėms. Turime, nepa, turime vengti kurti naują rasizmą, rasizmą, rasizmą kai šiaurė nusiteikusi prieš pietus, tai yra visiškai neįtikėtina ir ta, to mes anksčiau nematėme, nepatyrėme. Graikija aišku, yra sudėtingoje situacijoje. Vyriausybė žlugo, vyko referendumas Graikija. Neteko tam tikrų teisių. Pagal BBC duomenis, BBC e, tinklapyje pasira, pasirodė straipsnis, kur teigiama, e, kad kiekviena vyriausybė turi laikytis ir gerbti rinkimų rezultatus. Tai iš tiesų teisų pažeidimas ir mes negalime to padaryti. Graikijoje kolektyvinės sutartys, kolektyvinės dėrybos, jos turėtų būti pagrįstos kažkokiais tai konkretesniais, aiškesniais įstatymais, ko dabar e, trūksta. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad pietuose žmonės susiduria su didelėmis problemomis, bet tai gali privesti prie problemų ir šiaurėje. Mes gyvename vienoje sistemoje. Ir panašu, kad žmonės šiaurėje dabar kaip ir turi nešti tą naštą už e, piliečius pietinėse e, Europos valstybėse. Nes iš tiesų, bet turime nepamiršti, kad tie paskolinti pinigai irgi yra didžiulė našta e, žmonėms pietuose ir e, artėja Europos parlamento rinkimai, išrinksime naują e, Europos parlamentą, taigi reikalingas kažkoks tai pasitikėjimo paktas. Reikalinga kurti naują Europą, kurioje būtų uh, gerbiamo žmogaus teisės, kur būtų vėl iš naujo įkvepiamos europinės idėjos, kur būtų visame žemynė vykdoma tinkama ekonomikos politika. Taigi reikalinga nauja vizija, naujos perspektyvos žmonėms Europoje. Dėkoju. Ačiū, e, Barbara Molina. Aš labai telegrafiškai pasisakysiu. Norėčiau tik tai patvirtinti, kad neligybė nėra neoliberalios politikos antrasis padarinys, antrailis padarinys. Tai yra esminis neoliberalios politikos padarinys. Ir aš norėčiau pasakyti, kad šis, šitaupimo politika uh, atneš didelius kaštus dėl kančių, nevilties, dėl to, kad truks civilizacijos vertybių. Buvo kalbama tai, kad žmonės bus sveikesni, bet kažina žmonės bus sveikesni, žmonės žudosi, serga, Ir, kaip sakos, e, jisai klausė, ar yra kokiu tai pasiūlymu. Aš pateikiau tris pasiūlymus. Įsiklausykime į tai, ką sako socialinės organizacijos, į tuos, kurie kalba, kalba garsiai, į tuos žmonės, kurie pateikė tikrai daug pasiūlymų. Ir labai prašau nepamiršti socialinių veiksnių, nes sveikatos klausimai yra labai svarbus darbas, švietimas, maistas, pensijos. Tai yra tie dalykai, kurie yra patys svarbiausi, kalbant apie žmogaus sveikatą. Nes jeigu ne, tai neatsiras tokia piliulė, kuri e, padės mums. Ir negalime priimti įstatymų, kurie nepalankus visuomenės sveikatos sistemai negali būti reguliuojama visuomenės veikatos rinka. To mes nenorime. Mes nenorime čia rinkos. Mes kalbame apie teisę į sveikatą. Teisę, kurią turime apginti ir istorija galiausiai atskleis tiesą. Ačiū. Dėkoju. Ponas. Pone Parolina, norėčiau pasakyti, kad piliečiai turi teisę išsakyti savo nuomonę ir jūs galite balsuoti, jūs balsuojate pagal politinę programą, tai yra galimybė jums nuspręsti, galimybė daugumai žmonių nuspręsti. Tokiu būdu yra išrenkamos vyriausybės, mes juk visi rengėme savo rinkiminės programas. Tai yra demokratijos pagrindas. Galbūt ne visur pasaulyje to matome. Ne visi juk netgi turi teisę balsuoti. Taigi balsavimo teisė yra labai svarbi. Ir aišku, svarbu apginti e, visuomenės sveikatą. Pone Kampo Sanos, dvi minutės jums skiriamos. Kaip sakiau, anksčiau būtų labai gerai, kad tie žmonės, kurie yra atsakingi už sukčiavimą dėl tų preferencinių akcijų, kad jie būtų nubausti. Ir daug ispanų žmonių, skaitant ir mano tėvą, to nori. Tai yra visuomenės esmė. Ir tikrai, jeigu nebus niekas nubaustas už tą sukčiavimą, tai bus labai negerai visai visuomenė. Aš pati e, mačiau savo akimis netoli miesto, kur gyvenu, Mataro, buvo sukurta platforma dėl šios preferencinio akcijų klausimo ir tie žmonės, kurie dalyvavo toje platformoje, buvo tikrai vairų žmonės, virš 60, išėję į pensiją žmonės, tai tikrai nėra tie žmonės, kurie leistų savo investuoti į didelės rizikos finansinės priemonės. Taigi situacija iš ties yra siaubinga ir dabar matyti žmonės, tokio amžiaus žmonės, kurie visą gyvenimą išdirbo, uh, ir dabar negali gauti savo, atgauti savo santaupų. Tai yra siaubinga situacija. Taigi aš tiesiog norėčiau dar pabaigai pasakyti, kad tikiuosi, kad man nereiks sugrįžti vėl kitais metais ir pasakyti, kad Europos komisijai, kad mano tėvas nesusigražino savo santaupų. Aš tikrai nenorėčiau grįžti čia kitais metais. Muchas gracias, señora, señora Campos. Labai dėkuoju, poniai. De... Kampusano kasas. Mes galime baigti pirmąją mūsų klausimų dalį ir dabar suteiksiu žodį poniai Čiritelį. Aš galėčiau be abejo komentuoti viską, kas buvo pasakyta, bet uh, man atrodo būtų geriau, jeigu aš sutelkčiau visą dėmesį tai, kas buvo pasakyta apie kultūrų. Uh, konfliktą. Galima būtų daug apie tai kalbėti. Man atrodo, kad toks kultūrų konfliktas yra naudingas, nes padeda mums geriau o, uh, suprasti kitas kultūras. Kažkas šioje salėje vokiškai kalbėjo apie solidarumą, apie būtinybę ištiesti ranką kitiems, kitoms kultūroms. Ir aš visiškai jums pritariu. Taip, mes visi turime daryti viską, kad padėtume kitiems. Ir būtent tokių principų ir grindžiama e, Europa. Kad ir kokiais laikais gyventume, ar, ar tai būtų geri ar prasti laikai, visuomet turime rodyti solidarumą. Negalime teikti, jog kažkas e, turi uh, gėrio monopolio, kažkas blogio monopolio. Ne, visuomet, visuomet ir visur yra žmonių, kurie daro, e, kurie elgesi teisingai ir kurie suklysta. Tai, kas įvyko Graikijoje, iš tikrųjų nepriklauso vien nuo uh, graikų. Nes graikų ūkis tai sudaro tik 2 procentus viso ES e, ūkio. Mes visi gal turime pažvelgti savo akis ir pripažinti, jog visi padarėme klaidų. Pietuose iš tikrųjų yra labai daug problemų. Taip, šiaurėje žmonės gal yra jautresni socialiniams klausimams, gal jie e, elgesi ramiau, bet juk egzistuoja vairių gyvenimo elgesio modelių. Apie tai sužinojome ne vakar, Tikrai nereikia dabar manyti, jog dėl visko yra kalti graikiai ir italai, dėl to, kad tenai buvo sukčiaujami, dėl to, kad Italijoje veikia mafija. Apie tai buvo žinoma labai seniai. Pro, man atrodo, kad tai, kas vyksta Italijoje, šiandien yra kur kas platesnė problema. Mes norime pakeisti viešo administravimo sistemą tam, kad galėtume įveikti išsikirojusios korupcijos problemą. Tai yra tikrai labai svarbus uždavinys. Nežinau, ar verta yra kalbėti apie tai, kad jūs elgėtės netinkamai ir mes už tai dabar galime jums pamokslauti. Ne, tikrai net ir taip kalbėti. Globalizacijos laikais niekas nesugebės išgyventi be kitų pagalbos. Nesugebėsime konkuruoti su Kinija, jei tą darysime tik savo e, jėgomis. Eurozonos šalis šiandien tvarkosi kur kas geriau nei kitos pasaulio šalis, geriau nei Japonija, nei uh, JAV. Taigi nuolat save kaltinti, nuolat save e, bausti tikrai nedėra. Tiesiog manau, kad turime sutelkti jėgas ir žvelgti viltingai į ateitį. Dėkuoju, ponė Čiritelė, sako pirmininkas. Toliau Panas Irbeto, labai trumpai. Labai trumpai aš norėčiau pakalbėti apie stereotipus. Buvo kalbėta apie korupciją ir aš norėčiau iš karto pasakyti. Aš esu iš Ispanijos, tačiau man yra tekę gyventi ir Meksikoje. Ir aš tikrai žinau, kas yra korupcija. Ispanijoje tiesiog e, taikomi neteisėtai metodai korupcijos apraiškų iš tikrųjų esama, tačiau tai dėl to kreipiamės yra į teismą. Taigi nedėrėtų dabar kalbėti apie tai, kad Ispanija yra iš esmės korumpuota. Mūsų teisės, teisinė sistema, teisminė sistema veikia. Tiesiog e, ir reikia nepamiršti, jog yra nemažai teisėjų, kurie elgesi visiškai teisingai ir sąžiningai. Ir be abejo, reikia traukti atsakomybę tuos, kas e, dalyvauja korupsinėje veikloje. Ir čia reikėtų pirmiausia šviesti visuomenę. O Ispanijoje beje šiuo metu mes susidurime su švietimo, rimtomis švietimo problemomis. Ypatingai e, vidurinės mokyklos lygmenių problemų tikrai esame labai daug. Visuomenės sveikata, sveikatos priežiūros sektorius Tai beje yra sektorius, kuriuo mes e, kažkada galėjome didžiuotis. Pas mus net atvykdavo kitų šalių piliečiai tam, kad, e, e, tam, kad gautų sveikatos priežiūros paslaugas. Ir norėtume, kad ši sistema ir toliau būtų stipri. Vis tik nepamirškime, kad e, visos šios sistemos brangiai kainuoja. Ir galime gauti tik tai tai, už ką e, galime sumokėti. Ir Ispanijoje šiandien daug yra kalbama apie tai, kad e, sveikatos paslaugos nėra savame suprantamai nemokamos. Kažkasgi turi už jas mokėti. Ir taip mes, naudodamėsi, naudodamėsi šią sistemą dabar, sveikatos priežiūros sistemą dabar, mes tiesiog užkrauname didelės skolas ateities kartoms. Manau, kad uh, tokį požiūrį reikia kritikuoti. Štai tą ir norėjau pasakyti. Aš manau, kad kad ir kaip bandytume išbristi iš šios krizės, turime vengti naujų skolų, Aš jau sakiau, kad mums reikia susivienyti, mums reikia sutelkti savo jėgas, nes tik tai taip bendromis jėgomis mes sugebėsime įveikti šią krizę. Pirmininkas, dėkoju visiems mūsų šios pirmosios dalies prelegentams ir peticijų pareiškėjams. O dabar galime pereiti prie antrosios šių klausimų dalies. Laiko lieka vis mažiau ir todėl aš norėčiau paprašyti jūsų kuo greičiau prie mūsų prisijungti. Apie kągi mes dabar kalbėsime? Europos ekonomikos valdymas, bendra ekonominė politika. Aš norėčiau pasveikinti pas mūsų atvykusią profesorę Jeleną Karletį iš Florencijos Europos universitetinio instituto ir ponę Elen, Eleną Flores iš Europos e, komisijos. Taigi, ponė Karletė, pirmiausia, ačiū, dėkoju Jums už tai, kad Jūs mane pakvietėte ir uh, Iš pradžių manęs paprašė, kad, manęs paprašė, kad aš pakomentuočiau naują ekonominę ir finansinę sistemą. Atsiprašau, aš turiu labai mažą laiko, todėl turėsiu kalbėti labai greitai. Kartu su Ana Grey ir, kit, ir kitais kolegomis mes išnagrinėjome uh, šį klausimą išleidome knygą ir joje galite gauti papildomos informacijos. Taigi dabar labai trumpai aš norėčiau pristatyti Jums dabartinę ekonominę situaciją. Po to aš trumpai e, pakomentuosiu fiskalinį susitarimą ir bankų sąjungos e, kūrimo pasiūlymą. Ir aš pakalbėsiu apie tai, kokius e, ilgalaikius ir trumpalaikius padarinius gali turėti visi šie pasiūlymai. Aš esu ekonomistė, ne politologė, nei politikė. Tačiau aš vis tiek pasistengsiu atkreipti jūsų dėmesį į kai, kuriu, kai kurias galimas demokratinės ir socialinės šių reformų pasiekmes. Taigi, kokia yra dabartinė ekonominė situacija? Ir aš kalbėsiu apie uh, valstybės skolas, apie bankus. Uh, Taigi šioje skaidrėje jūs matote valstybių deficitus ir skolas. Nuo 2095 metų iki 2010 metų. Ir čia nurodytos kreivės, parodo situaciją Graikijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Airijoje, Italijoje ir Eurozonoje. Ir jūs matote, kad deficitas nuo 2008 metų šiuose šalyse labai smarkiai padidėjo ir yra kur kas didesnis nei eurozonos vidurkis, kurį parodo uh, uh, punktyrinė linija. Ir deficitai kartais viršyje net 20 procentų bendrojo vidaus produkto. Uh, o skolos kartais sudaro 150 ar 130 e, ar 150 procentų e, visų šalies pajamų. Dabar bankai. Bankai ir fiskaliniai gebėjimai Europoje e, smarkiai padidėjo. Ir jūs matote, kad kai kurie Europos bankai, Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas, Credit Agricole grupės bankai yra nurodyti šioje e, skaidrėje ir e, mėlynasis stulpelis rodo šių bankų e, turimą turtą ir jo dalį šalies turte. Ir ING bankų turtas, pavyzdžiui, sudaro 160 procentų Niderlandų vid, bendrojo vidaus produkto. Nors ING bankas nėra pats savame labai didelis, tačiau uh, jisai vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį uh, valstybės finansuose, valstybės finansų sistemoje. Aš uh, turiu kalbėti greitai, todėl perinu prie uh, kitos skaidrės. Dabar mes palyginsime valstybių skolas ir bankų uh, uh, dydį. Jei pažvelgsite į šį grafiką, matote, kad e, dvi punktyrinės linijos nur, parodo, kokias palūkanų normas rodo mažos ir vidutinės įmonės e, e, Italijoje ir, ir Ispanijoje. O, o juoda ir rausva spalva yra pažymėta, pažymėtos. Pažymėta, kokias palūkanas moko stambesnės įmonės Vokietijoje ir e, e, Prancūzijoje. E, mažos ir vidutinės įmonės e, tose šalyse, kurios susiduria su problemomis, tai yra tokiose šalis kaip Italija ir Ispanija, moka daugiau už, fina, už paskolas nei e, panašios įmonės e, Vokietijoje ir Prancūzijoje. Tačiau šios įmonės konkuruoja toje pačioje rinkoje. Taigi da, įmonėms nesudaromos vienodos konkurencinės sąlygos. Ir jų konkurencinė padėtis priklauso nuo to, kiek, kiek tos įmonės moka už finansavimą. Taigi, kokia yra dabartinė situacija trumpai šiandien? Dėl įvairiausių situacijų, dėl įvairiausių priežasčių valstybės narės turi didžiulės skolas. Yra e, ryšys tarp bankų vaidmens ir e, valstybių skolų Be to matome, kad tai kenkia vidaus rinko, rinkai, nes bankai nenori skolinti ūsieniai registruotoms bendrovėms. Ir apskritai bankai šiandien neįtin yra linkę skolinti. Ir dėl to atsiranda taip vadinamasis kredito deficitas. Tai, ką mes išgirdome šių klausimų pradžioje, tikrai nedžiugina. Girdėjom apie tai, jog piliečiai susiduria su rimtomis finansinėmis, ekonominėmis problemomis ir kad valstybės narės išgyvena tikrai labai sunkia situacija šiuo metu ir daug kalbama apie tai, ar taupimas prisidėjo, ar prie šių problemų, ar padeda jas spręsti. ir žmonės tiek tose šalise, kuriuose e, yra rimtų ekonominių problemų ir tose šalise, kurios padeda toms, kitoms šalims, žmonės yra vis labiau nepatenkinti e, savo valdžią. Taigi, kaip buvo reaguoti visas šias problemas? Pirmiausia, buvo sudarytas fiskalinis susitarimas, kuris nustatė griežtesnės, griežtesnės valstybių e, biudžetų ir skolų ribas. Bo to, po to buvo pasiūlyta kurti bankų sąjungą, kuri užtikrintų geresnę nacionalinę ir europinę bankų kontrolę. Buvo taip pat imtas ir kai kurių finansų sektoriaus e, reformų. Pavyzdžiui, buvo e, e, įsigaliojo uh, uh, uh, kapitalo pakankamumo ir likvidumo reikalavimų direktyva, bet to buvo nustatyti tam tikri e, reikalavimai, kurie taikomi yra e, bankų dydžiui ir jo turtui. Ar pakanka visų šių priemonių? Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad Įgyvendinant visas šias reformas buvo galvojama apie ilgesnį perspektyvą, apie tai, kaip ES turėtų atrodyti ateityje, tačiau buvo tikrai uh, nesvarstoma, kaip galima būtų spręsti dabartinės problemas. Gal toks požiūris būtų ir pateisinamas kitomis aplinkybėmis, tačiau šiandien mes turime rimtų problemų. Bankai nėra pakankamai stiprus, juos reikia rekapitalizuoti, bet to reikia spręsti valstybių narių ir bankų tarpusavio priklausomybės problemą. Ir aš manau, kad mes nesugebėsime atkurti bendros rinkos ir ekonominės veiklos šioje rinkoje bei spręsti ES psichologinių problemų, jeigu nekreipsime nebandysime spręsti šių trumpalaikių problemų, šių aktualiausių problemų. Jei visą dėmesį skirsime tik tai ilgi, ilgalaikiai perspektyvai. Taigi, dabar norėčiau pakomentuoti konkrečiai e, kiekvieną priemonę atskirai. Fiskalinis susitarimas nustato e, e, skolų ir deficitų ribas. Uh, siekiama yra e, taip pat numatyti ir sankcijos už šių e, kriterijų e, nesilaikymą. Nes kitaip akivaizdu, jog situacija bus tokia pat, kaip ir buvo su Maastrichto kriterijais, kai valstybės narės nematė jokio reikalo pasityti šių kriterijų. Toliau, bankų sąjunga. Tai iš tikrųjų yra įdomus pasiūlymas. Mes matome, kad, kad uh, finansinis šokas buvo didžiulis ir jisai galėjo siekti 60, net 70 procentų bendrojo vidaus produkto, tuo metu, kad e, kai ekonominis šokas, ekonominiai padariniai, tai sudaro tik tai 3 e, procento bendrojo vidaus produkto. Ir tai yra problemos, kurių valstybės narės nesugeba spręsti savo jėgomis. Todėl reikia imtis veiksmų ES e, lygmenių. Negalime uh, reikalauti, jog Spanijos vyriausybė padėtų bankui, kuris, e, e, kurio turtas sudaro 50 procentų e, bendrojo vidaus, Ispanijos bendrojo vidaus produkto. Ir tai neturi nieko bendro su kokiamis nors kalbomis apie kultūrą ar tradicijas. Taigi, bankų sąjunga tikrai yra sprendimas, kuris bus reikalingas mūsų ateičiai. Jis sudaro trys mechanizmai. Tai yra bendras centralizuotas priežiūros mechanizmas, kuris nus, numato sistemą, pagal kurią nacionaliniai bankai bus prižiūrimi Europos centrinio banko. Europos parlamentas jau pritarė šiam pasiūlymui. Yra dar du šios sistemos elementai. Tai yra bendras bankų problemų sprendimo mechanizmas, kuris šiuo metu yra svarstomas. Kitaip tariant, E, bandoma išsiaiškinti, kas priims svarbiausius sprendimus, kai bankas susidurs su problemomis. Ir trečias elementas tai yra Europos indėlių e, e, draudimo fondas. Kol kas šis pasiūlymas dar nėra svarstomas, nes iš esmės jis yra susijęs su tuo, kas mokės už bankų skolas. Uh, Laiko turiu labai mažai ir todėl noriu pasakyti, kad ilgalaikėje perspektyvoje, ypač jeigu mes norime turėti veiksmingą bankų sąjungą, mums reikia gyvendinti visus šios tris sistemos elementus. Negalime leisti, kad Europos centrinis bankas turėtų teisę uždaryti Italijos, Ispanijos ar kokios nors kitos šalies e, banką, bet kad Italijos e, vyriausybė ar Ispanijos vyriausybė turėtų mokėti už tą banką. Tai tokia sistema tikrai neveiks. Taigi reikia kad Europos bankų problemų ir pertvarkymo mechanizmas veiktų Europos lygmenių. Europos centrinis bankas, o tai yra ES institucija, turėtų teisę taip pat atlikti ir bankų pertvarkymą ir jų rekapitalizaciją europinių lygmenių. Bankų sąjunga ir kaip tai gali patėti vispręsti aktualiausias problemas. Ar nežinau, kiek, kiek jums yra apie tai žinoma? Bet Europos centrinis bankas ir Europos bankininkystės institucija turi per kelis ateinčius mėnesius ir metus atlikti e, turto, bankų turto vertinimą. Kitaip tariant, Europos centrinis bankas turi pe, peržiūrėti ir iš naujo įvertinti 140 e, Europos bankų patikėtų Europos centrinio banko priežiūrai balansus. Ir e, nustačius problemas, bankai turės rekapitalizuoti E, savo turtą. Ir e, kaip jie tai daro, bus prižiūrima pagal bendrą priežiūros mechanizmą. Taigi mes pradedame nuo nulio. Pradėsime nuo nulio. Tai yra iš pradžių visi bankai bus, e, bus patikrinta visų bankų finansinė būklė ir po to pagaus nustatyti, kad ji yra gera, nuo to laiko pradės galioti bendras priežiūros mechanizmas. Atrodytų viskas yra labai, labai gerai, tačiau mes net, neturime mechanizmo, kuris e, padėtų bankams realiai e, rekapitalizuotis. Jeigu, pažiūrėjau, kokiam nors bankų pritrūksta kapitalo, tuomet e, da, iš esmės tą, trūk, tą trūkstamą dalį turės sumokėti tos šalies vyriausybė. Yra du scenarijai arba šį turto ir balansų peržiūrą nieko nepakeis ir iš esmės mes sugrįšime prie tų pačių rezultatų, kurie buvo nustatyti atliekant banko atsparumo testą, kurį kažkada atliko Europos bankininkystės institucija. Ir mes visi žinome, kad tuomet buvo nustatyta, jog visi bankai yra atsparus. Arba, pagal antrą scenarių, mums reikės ieškoti naujo, e, e, naujo kapitalo. Ir kur mes jo ieškosime? Uh, Taigi viena vertus žvelgiame yra į ateitį ir galvojame apie ateities modelį, tačiau visiškai neaišku, kaip mes galėsime tą modelį kurti ir kuo jį pagrysime. Taigi, ko mums reikia dabar? Pirmiausia, vienai per kitaip, mums reikia fiskalinės integracijos. Praeitėje mes manėme, kad kiekviena valstybė narė gali pati rūpinti savo fiskalinėmis problemomis. Ir jei pažvelgsime į dabartinę situaciją, pamatysime, kad vis daugiau e, ekspertų, politikų, e, e, mokslininkų teigia, jog fiskalinį integraciją reikia pradėti dar prieš pradedant taikyti bendrą priežiūros, bankų priežiūros instituciją. Taigi, kaip galima būtų tai padaryti? Viena galimybė yra įtikinti, jums leidus pavartoju šį žodį, šiaurės šalis pradėti taikyti uh, stabilumo mechanizmą jau dabar, tam, kad jau dabar būtų pradėta rekapitalizacija. Bet ar tai bus įmanoma padaryti? Ar mes sugebėsime įtikinti šias šalis e, taip elgtis ar ne? Be to, galime, žinome, kad šio e, stabilumo mechanizmo gali nepakankti, nes jis tai sudaro tik tai uh, 5 procentus bendro e, vidaus produkto, o bankų turtas yra kur kas didesnis. Antras variantas yra vėl pradėti skolinti valstybėms narėms, reikalaujant, kad jos mainais imtųsi rimtų ekonominių ir fiskalinių reformų. Tai būtų naudinga Graikijai, kai kurioms kitoms šalims. Tuomet realiai galima būtų padėti Graikijai ar kitoms valstybėms narėms e, ir užtikrinti, jog būtų laikomos tam tikros sąlygos. Arba galima kreiptis Europos centrinį banką ir paprašyti, kad jisai pati suteiktų visą mums reikimą linkvidumą, bet nepamirškime, jog. Jo, jog Europos, Europos Centrinio banko teikiamos lėšos e, nėra to banko lėšos kaip tokios, jos e, tai yra ir nacionalinių centrinių bankų lėšos. Taigi šiuo metu mes e, turime nutraukti tą ryšį tarp bankų ir valstybių narių nes tai tikrai kelia grėsmę mūsų vidaus e, rinkai. Mums reikia realių reformų. Jau buvo imtasi tam tikrų veiksmų ir aš galiu pasakyti, kad, kad iš esmės Europa žengia e, didžiulį žingsnį į priekį didesnės integracijos e, link. Visus naujus pasiūlymus, visus teisės aktus reikia tinkamai gyvendinti. Reikia taip pat baigti e, ir e, įgyvendinti ir visas reformas. Tai reiškia, kad mums reikia ir bendro bankų problemų ir pertvarkymo mechanizmo ir indėlių draudimo fondo. Bet opiausias klausimas yra kaip, e, yra, kaip mes spręsime legalumo problemą. Kaip mes įveiksime. Uh, uh, bankų ir valstybių narių priklausomybę, tarpusio priklausomybę. Kaip sugebėsime rūpintis aktualiausiamis problemomis ir kartu kurti ilgalaikį modelį. Nes piliečiai, kaip mes matėme per nesnei Vokietijoje vykusius rinkimus, nori, kad mes ne tik spręstume dabartinės problemas, bet kad ir užtikrintume geresnę ateitį. Dėkoju, ponė Karleti, jūsų pasisakymas buvo tikrai labai įdomus. Dabar suteiksiu žodį poniai Lefloris. Dėkoju, aš norėčiau aptarti keletą idėjų susijusių su Elena Karleti e, pasisakymu. Aš nekartosiu tam tikrų dalykų, tiesiog pakomentuosiu, ką jūs pasakėte. Man atrodo, kad jūsų paskutinis komentaras apibendrinime e, man yra labai, labai svarbus, kad yra labai svarbu, kad būtų teikiami e, kažkokie pasiūlymai ir juos teikiant reiktų žiūrėti į prioritetus, į tai, ką reikia pirmiausia padaryti. Ta turėtų galvoti politikai. Taip pat manau, kad politikai E, tą ir darys, nes tai yra esminis dalykas. Yra svarb, daug svarbių dalykų, kuriuos mums reikia padaryti, bet reikia suvokti, kas yra prioritetai, kas yra ypatingai skubus dalykai. Ir mes komisija taip pat teikiame tokius pasiūlymus. Toliau kitas komentaras yra toks, kad e, vis, viskas, kas vyksta e, E, toliau e, tobulinant, vystant e, ekonominę ir pinigų sąjungą yra tai, ar reikia visada mąstyti, ar tai paskatinti ekonomikos augimą, nes dabar Europoje mes susidurime su tokia situacija, kai yra lėtas potencialus augimas ir dabar mes tarsi matome kažkokias atsigavimo užuomasgas, bet jų yra labai mažai, todėl yra, tai yra pagrindinis kontekstas. E, problemos, su kuriamis mes susidurėme, nėra naujos, tačiau mes turime e, sugebėti kovoti su tomis problemomis. Ir tą reikia daryti visose valstybėse narėse. Turime siekti bendros gerovės ir manau, kad mes dabar matome, kokios yra aktualiausios problemos, kokios yra tokios um, chroniškos problemos ir mes turime žiūrėti, ką būtų galima kiek įmanoma greičiau padaryti, kad jas išspręstume. Toliau kitas svarbus dalykas, man atrodo, kad dažnai yra nesutariama diskusijose, uh, E, dėl e, lėšų davimo ir paskolų kreditų davimo. E, ir čia yra nestarimas dėl, tarp struktūrinių fondų, kur yra biudžeto lėšos skiriamos konvergencijos tikslams. Ir toliau kitas dalykas, mes kalbame apie paskolas kreditus valstybėms narėms, tai yra kreditai. Ir todėl yra labai svarbu daryti didžiulį, padaryti tikrą skirtumą tarp to. Tarp to manau, kad mes turime e, patikslinti, kas yra daroma, ka, o kas yra nedaroma, kad išvengtume tokių abejonių. Toliau dar vienas mano komentaras būtų toks, kad atsižvelgiant į tą lėtą augimą ir į tą klausimą, ar mes panašus, ar mes esame skirtingi ir, ir matome, kad, kad tiek kalbant apie pasaulinį kontekstą, tiek Europos Sąjungoje, e, tas, tas skirtumas, tradicinis skirtumas tarp e, šiaurės ir pietų nebėra aktualus, nes ūkio, augimai, e, e, ūkio augimo skirtumai yra pastebimi ne tik tarp šiaurės ir pietų, bet tarkim tarp atskirų regionų, tarp periferinių regionų ir tai atsitinka pavyzdžiui dėl E, produktivumo sumažėjimo, dėl eksporto rinkų praradimo ir taip toliau. Taigi, manau, kad dabar situacija keičiasi ir tą patį galima pastebėti pasaulinėme lygmenyje. E, jeigu pažiūrėsite į sparčiai besivystančias šalis, mat, matysite, kad yra susidarę daug polių, toks daugia polinis vystimasis ūkio augimas ir e, ir kad Todėl yra svarbus dalykai fiskalinis solidarumas ir biudžeto koordinavimas. E, kaip jau buvo paminėta, bankų sąjunga yra esminis prioritetas, mes turime ją kurti. Ir toliau, ko mums dar reikia per per e, tą trumpalaikę perspektyvą mes turime paskatinti tam tikrų veiksmų e, veikimą ir jau buvo pasiekta e, tam tikrų, tam tikrų tikslų priimti sprendimai dėl ekonomikos disbalanso, bet kalbant apie vidutinę laikotarpio perspektyvą, mes turime uh, žiūrėti ne tik į biudžetą, bet ir į kitus elementus, kurie yra svarbus e, siekiant atgaivinti ekonomiką ir ūkio augimą. Tai yra e, esminis dalykas tokiom šalims kaip Ispanija ir kitoms. Tuomet, kai prasidėjo krizė, jos neturėjo tokių biudžeto problemų Taigi mes turime tas priemonės, kurias jūs visi žinote, nes jūs taip pat dalyvavote sprendimų prieimimo procese. Dabar turime padaryti viską, kad tos priemonės veiktų ir man atrodo dabar yra dar per anksti pasakyti, kas veiks, o kas ne. Tačiau manau, kad yra labai svarbu, kad visi veikėjai, skaitant visas valstybės nares, e, turi daryti viską, kad tos priimtos politikos priemonės iš tiesų funkcionuotų, iš tiesų veiktų. Toliau kitas svarbus elementas yra, e, tai yra e, fiskalinio pakto tam tikri elementai. Čia yra kalbama ne tik apie fiskalinės taisyklės, bet ir apie atitinkamos koordinavimo priemonės, kurios galėtų būti svarbios, kalbant apie priemonės, kurios peržengia biudžetų, kurios yra susijusios ne su biudžetu. E, E, ir e, tą turime daryti daugia šaliuose forumuose, nes neužtenka, kad tą aptarinėtumėm tik tai mes, komisija. Kalbant apie fiskalinį paktą, e, mes dabar komisijoje galvojame, kaip tai įgyvendinti praktikoje ir pradedame tokias praktinės diskusijas su valstybėmis narėmis, kad pažiūrėtume, kaip tai galėtų veikti praktikoje ir tada e, metų pabaigoje galėsime pasakyti, kaip galės veikti tas eksante koordinavimas. Bet e, tiesiog mes e, norime pamatyti, ką valstybės narės ketina daryti ir ar tai atspindi politinės rekomendacijas, kurios buvo teiktos tai valstybei narė ir kad ar tai atspindi esamus iššūkius tiek apie eksantę koordinavimą. Šiemet yra pirmieji metai, kai veikia šita priemonė e, ir e, tą patį mes darėme šiemet pirm, pirm, pirmais metais e, tikrindami biudžeto projektus. Tai yra, kad valstybės narė savo biudžeto projektus prieš patvirtindamos juos teikia Europos Sąjungai ir Europos Sąjunga E, įvertina tuos biudžeto projektus ir ar, ar įvertina, ar jie atitinka rekomendacijas, kurios buvo pateiktos, duotos tai valstybei nariai. Ir kalbant apie tą eksantę koordinavimą, mes e, čia vertiname kiekvieną šalį atskirai. E, mes vertiname kiekvienos valstybės narės biudžetą bet vertiname jį taip pat ir bendrame eurozonos kontekste. Tai yra, pavyzdžiui, ką Vokietijos biudžetas reiškia ne tik pačiai Vokietijai, bet ir visai Europos Sąjungai. Ir čia, aišku, mes pat susidurėme su ta problema, kad legitimumas ir demokratinė atskaitomybė yra kritiškai vertinami ir Šiaip e, dar kita problema yra tai, kad biudžeto atsakomybė tenka nacionaliniam parlamentam, tai yra valstybių kompetencija, tačiau e, tas europinio ligmens įjungimas e, turėtų padėti e, paskatinti diskusijas nacionaliniuose parlamentuose dėl, dėl biudžeto. Kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, e, yra daug elementų, dokumente, kuris vadinamas blueprint, kurį e, prieš metus pateikė komisija ir mes ten tiesiog e, kalbame apie tai, kaip turėtų pinigų sąjunga atrodyti ateityje ir dauguma elementų jau galbūt dabar pradėjo veikti arba jie pradeda veikti, bet yra e, daug elementų, kurie susiję su ilgalaikė perspektyva Ir kalbant apie tuos ilgalaikės perspektyvos elementus, reikia kalbėti apie politinių prioritetų nustatymą ir e, kai kurie šios, šio, šio, šiandienės diskusijos pradžioje apie tai ir kalbėjo. Ir e, Europos Sąjunga teikia valstybėms narėms politinės rekomendacijas, bet e, valstybės narės turi prisimti sprendimus. Pavyzdžiui, jeigu jos turi kažkokius biudžetinius tikslus, E, e, tai skirtingos, skirtingų valstybių narių vyriausybės gali nuspręsti skirtingus būdus, priimti skirtingus būdus, kaip siekti tų biudžetinių tikslų. Manau, kad tai yra svarbus dalykas ir yra svarbu diskutuoti apie tai, kaip mes darome kažką, kaip siekiame kažko, nes yra ne vienas būdas. Kai kurios E, šalis elgesi griežtai, jos e, vertina išlaidas ir, ir e, imasi tam tikrų priemonių, e, kalba apie socialinius elementus, apie e, pajamų aspektą ir taip pat e, siekia kažkaip skaidriau pa, pa, pa, paskirstyti išlaidas. Tai yra elementai, kurie yra įtraukti į tą mūsų blueprint dokumentą ir tai turėtų padėti nustatyti ateities prioritetus, kuriant ateities e, pinigų sąjungą. Nes, pavyzdžiui, nustatyti kaip bus įgyvendinami biudžeto tikslai ir biudžeto pataisimai, tai yra politinio prioriteto klausimas. Ir dar du komentarai dėl fiskalinio solidarumo blueprint dokumente. Mes kalbame apie tai, kad ES turėtų išvystyti fiskalinius pajėgumus ir ypač jeigu mes matome, kad yra, ta, kad yra poreikis tam tikrų stabilizacijos priemonių. E, Ir taip pat tam blueprint dokumente kalbame apie sutarčių sistemą, kurią pristatė jau Elena. Ir ta sutarčių idėja e, E, neturėtų e, numarinti solidarumo idėjos. Mes nu, norime išlaikyti abu tos aspektus. Ir bent jau mes komisijoje nenorime dabar iš, išrasti kažkokio naujo proceso, naujos procedūros, nes tai, tai nepatiktų ir piliečiams. Taigi mums atrodo, kad jeigu ši idėja e, pasitvirtins, tai tuomet e, E, bus tokia situacija. Valstybės narės turės politinius rekomendacijas, kurias e, joms teiks ES ir jos galės e, pagalvoti, kokius politinius sprendimus jos priims, kad įgyvendintų tas politinės rekomendacijas ir šita reformų programa galėtų būti kaip tam tikras sutartis tarp valstybės narės ir Europos Sąjungos ir bus ieškoma finansų siekiant e, finansuoti tuos svarbius projektus, e, didinant fiskalinius ES pajėgumus. Galbūt pavyks kažko pasiekti artimiausių laikotarpių, artimiausiais mėnesiais, tačiau svarbiausia išsiaiškinti, kokia yra valstybių narių pozicija dėl šio pasiūlymo nes kol kas matau, kad e, yra e, daug baimės, kad mes labai greit pereisime prie tos sutarčių sistemos ir pamiršime solidarumo idėją. Tai tiek kol kas. Atsižvelgianti laiko limitą, man atrodo, apžvelgiau situaciją. Ja, vielen Dank, äh, auch vielen... Dėkoju ir dėkoju, kad kalbėjote trumpai, nes tai yra labai svarbu. Matote, kad pasikeitė pirmininkai, bet dėl to neturėtų nukentėti klausimai. Toliau suteiksiu žodį e, poniai Paulinė Gesant, ji yra jaunųjų federalistų pirmininkė. Prašau, žodis jums. Kalbėkite penkias minutės, neilgiau, prašau. Euh, Pone pirmininkė, labai džiaugiuosi galėdama šiandieną čia pristatyti mūsų poziciją. Ir aš esu socialinės politikos ir ekonomikos e, mokslų specialistė ir norėčiau pristatyti jaunųjų federalistų nuomonę. Mes pareikalavome, kad Europos parlamentas pasinaudotų savo Lisabono sutartimi suteiktomis naujomis teisėmis ir peržiūrėtų ES sutartis, siekiant sukurti tinkamą fiskalinę sąjungą ir bendrai reformuoti sistemą. Kodėl mes patikėme savo peticiją? Mes manome, kad tarp reikalinga tarp vyriausybinė sutartis, tačiau tai neturėtų kenkti fiskaliniam solidarumui, kuris yra būtinas siekiant išsaugoti eurą ir užtikrinti tinkamą ES funkcionavimą. Šis sutartis dėja neišsprendžia jau dabar problemų susijusių su ES politinės sąjungos legitimumu. Taigi mes manome, kad Europos parlamentas turi pasinaudoti savo teisėmis ir dalyvauti naujasnėme Europos e, projekto etape. Ir džiugiuosi, kad čia uh, dalyvauja Europos parlamento nariai, džiaugiuosi, kad atvykote į šios klausimus, nes tai yra labai svarbu. Kodėl būtina iš esmės pakeisti, reformuoti Europos Sąjungą? Dėl to, kad ekonominis, nacionalinis ekonominis politikos koordinavimas nėra pakankamas, akivaizdu, kad ekonominės krizės ištakos nėra vien, susijusios vien tik tai su deficitu, bet ir dėl to, kad trūksta bendros ekonominės politikos valstybės narės Europos parlamentas turi tvirtinti, sustiprinti ekonominę valdyseną. Taip pat turime nepamiršti, kad krizės iš, išdavos rezultatai yra susiję ir su antrailiais teisės aktais. Ir iš ties dėl to tik tai atsiranda naujų um, institucijų šioje sąrangoje. Taip pat mes norime pabrėžti, kad krizė dar labiau padidino Europos žmonių pasitikėjimą ES legitimumu. Dabartinė institucinė sąranga yra pasenusi, kadangi vis dar egzistuoja nacionalinė veto teisė. Na ir 12 metais, 12 e, metų rugsėjo mėnesį, pats Baroso pasakė, kad ES neturi pakankamai priemonių, kad galėtų susitvarkyti su situacija ir vykdyti dramatiškas reformas. Norėčiau pabrėžti, kad kol yra įgyvenimi tik daliniai sprendimai, nieko nepasiekėme. Tai yra pasenusi sistema, reikalinga tvari Europos Sąjunga, pinigų bankų sąjunga. Rimta bankų sąjunga, jai reikalinga ne tik priežiūra, bet ir ištekliai, įgaliojimai. Fiskaliniai sąjungai taip pat reikalinga nacionalinių biudžetų kontrolė ir taip pat įgaliojimai didinti mokesčius ir išlaidas ES lygmenių tam, kad būtų skatinamas augimas ir padedama valstybėms, kurios sudarė su sunkumais. Politinė sąjunga, ką tai reiškia? Tai nėra vien tik tai valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimai. Tai yra tikra valdysena. Turi būti tinkama valdysena. Dėl to reikalinga politinė, fiskalinė ir bankų sąjunga Europos Sąjungoje kalbant apie fiskalinę politiką ir politinę politiką, čia ir kyla, e, fiskalinė sąjunga ir politinė sąjunga kyla klausimas, kas reikalinga pirmiausia. Taigi, bankų sąjunga, fiskalinė, ekonominė sąjunga ir politinė sąjunga. Štai ko mums reikia ir tai yra galimybė, e, kalbant apie bankų sąjungą, reikalinga bankų pertvarkymo, reikalingas bankų pertvarkymo e, fondas priežiūros sistema, bendra priežiūros sistema visoje eurozonoje, kalbant apie tos bankus, kurie susiduria su sisteminė rizika. Ir reikalinga taip pat bankų sektorėje sukurti tikrą vidaus rinką. Bendra rinka turi būti užbaigta ir tas pats paskaitina apie mokesčius, apie bankų priežiūrą ir taip pat galimybę e, laisvą darbuotojų judėjimą. Fiskalinė e, ekonominė sąjunga. Pinigų sąjunga nėra tinkama, jeigu nebus fiskalinė sąjunga, jeigu bus biudžetas su tinkamais ištek, nebus biudžetas su tinkamais iš, ištekliais. Tai būt, turi būti tinkamas ES biudžetas, pagristas mokesčių sistema. Ir tokiu būdu turi būti sustiprinamas pasitikėjimas bendra valiuta. Tam reikalingos projektinės obligacijos ir euro obligacijos. Taip pat turi būti finansuojami investiciniai projektai ES lygmenių tam, kad būtų uh, pritraukiami vidaus fondai ir išorės lėšos siekiant strategijos 2020 tikslų. Tokiu būdu turi būti pradedamos įgyvendinti projektinės obligacijos energetikos, transporto, telekomunikacijų srityse. Taip pat reikia siekti pažangos, kad būtų kuriama, kuriamas fiskalinis solidarumas. Tam reikalingi svarbus politiniai veiksmais, mutualizuojant e, valstybių skolas, taip pat reikalingas solidarimo mechanizmas, kalbant apie pagal paleidžiant euro obligacijas. Tokiu būdu būtų galima numatyti paskolų sistemą, padėti toms valstybėms, kurios susiduria su sunkumais, kad jos vėl užtikrintų augimą ir išspręstų likvidumo krizę, krizės problemas. Tačiau tai turi būti susiję ir su politinė integracija. Būtina siekti ES legitimumo ir tarp vyriausybinis koordinavimas negali būti keičiamas pavieniais valstybių veiksmais. Reikalinga užtikrinti demokratinį ES institucijų legitimumą. ES biudžetas turi būti kontroliuojamas ES parlamento. Taip pat nesiniai buvo priimtas sprendimas, kuris išprovokavo supranacionalinių institucijų marginalizavimą. Ir čia turiuomenį Europos parlamentą. Taigi Europos parlamentas yra tas politinis veikėjas, kuri, kuris gali užtikrinti tinkamą tvarų ekonominį valdymą, ekonominį, ekonomikos finansų ministrai turi būti atskaitingi Europos parlamentui. Europos parlamentas su pasaulio banku visais kitais tarptautiniais finansiniais veikėjais turi uh, E, dirbti iš vien. Reikalinga bendra fiskalinė politika, bendra ekonominė politika, ne tik eurozonos e, valstybėse. Reikalinga stabilizuoti rinką ir atkurti demokratinį pasitikėjimą Europos e, projektu kyla klausimas, ar dabar yra tinkamas momentas, matome, kokia yra viešoji nuomonė apie ES ir dėl to kilo politinė krizė šalia ekonominės krizės, kalbant apie struktūrinius fondus. Gal ne visų sunku su, su, su, nuspręsti, kuris momentas yra pats tinkamiausias, bet 14 metais ES piliečiai dalyvaus Europos parlamento rinkimuose ir būtent politinės partijos turi prisimti atsakomybę, visi kandidatai turi prisimti atsakomybę ir pristatyti savo viziją rinkėjams prieš rinkimus, pateikti pasiūlymus, kaip būtų galima įtvirtinti solidarumą tarp žmonių, siekti ir, ekonominės ir socialinės pažangos, kaip numatyta sutartyje. E, norint išspręsti krizę, svarbu, kad Europos, kandidatai Europos parlamento rinkimuose pristatytų savo pasiūlymus, kaip būtų galima įtvirtinti politinę sistemą Europoje. Kitų metų rinkimai bus puikia galimybė uh, politinėms diskusijoms su tikra, tikru europiniu matmeniu. Dar norėčiau pabaigai pasakyti, kad iššūkių mastai yra didžiuliai. Dėl to ši situacija dažnai yra aptariama įvairiose e, diskusijose, įvairiuose forumuose. Ir mes manome, kad tik tokiu būdu pasieksime savo tikslų po rinkimų reikalingas konventas. Tik tokiu būdu galėsime įtraukti ir Europos parlamentą, nacionalinius parlamentus, piliečių atstovus ir taip pat visuomenę. Sutartis turi būti pakoreguojama, atnaujinama ir tai turėtų būti daroma konvente, o ne tarp valstybiniuose e, dariniuose. Dėkoju. Danke, das waren ja auch eine ganze Menge Anregungen. Dėkoju iš tiesų mums, kolegoms čia Europos parlamente, E, tai buvo didžiulė paskata, jūs kalbėjote apie Europos rinkimus, galbūt kai kurios frakcijos sureaguos jūs toliau. E, kalbėsime apie dvi peticijas. Viena yra dėl tarimo Europos komisijos ir Europos centrinio banko trejato posėdė nustatytų reikalavimų prieštaravimo ES teisės aktams. Šią peticiją pateikė ponas e, Teodoros Pitikaris. Prašau, žodis jums. Okay.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 Europa da, da, turi gerų vadovų, turėjo gerų vadovų, panas Karamalys, Helmutas Kolis, tai buvo žmonės, kurie turėjo tikrą Europos viziją, kurie e, siekė suvienyti Europą. Ir šie, šios e, labai svarbios ES asmenybė suprato, kad tam, kad galima būtų pasiekti savo ambicingų, ambicingų tikslų, reikia nemažai padirbėti. Mums reikia naujos dinamikos Europoje, mums reikia naujo dinamizmo, kuris suvienytų ES piliečius. Mes turime bendrą valiutą, ją reikia stiprinti turime ir laisvą asmenų ir paslaugų judėjimą. Ir taip galima būtų kurti Europos federaciją. Daug kas kalbėjo apie tai, kad apie tai, kad tokia federa, federalinė Europa jiems netiktų. Mums reikia Europos, kuri gebėtų kovoti su uh, deficitu. Mes prisiminame Delioro pirmąją, antrąjį paketus. Prisiminame ir kitus sprendimus. Dėl politinių, netinkamų politinių sprendimų šiandien euras atsidūrė keblioje padėtyje buvo sukurta ekonominės sanglaudos programa, pagal kurią iš esmės e, Europos ekonomika yra pagrįsta nacionalinėmis ekonomikomis. E, ir matome, kad, kad tokia sistema neveikia. E, krizė Graikijoje, Portugalijoje, Italijoje, Ispanijoje, Airijoje ir Kipro problemos Visa tai rodo, jog mes negalėsime įveikti krizės tik ekonominėmis priemonėmis. Dviejų dokumentų paketas buvo pasiūlytas dėl to, kad komisija turi įgaliojimų, kurie jai buvo suteikti ne piliečių, nes žinome, kad komisijos mūsų piliečiai negali tiesiogiai rinkti. Būtina užtikrinti, kad visi turėtų galimybę naudotis ES teigiamės privalumais, nes šiandien matome, kad verslas bėga iš Europos, jie perkelia gamybą kitur, dėl to, kad kitaip jie tiesiog neišgyvens. Ir, ir Europos pietuose gyvenantis verslininkai taip pat turėtų e, galimybę gauti e, jiems reikalingą finansavimą. Tik tai taip mes galėsime užtikrinti tinkamą konkurenciją. Buvo kalbėta ir apie korupciją, ir apie organizuotą nusikalstamumą. Taip, bet dabar mes turime sutelkti jėgas ir kovoti su fiskaliniu sukčiavimu, nes tai yra tikrai aktuali problema. Demokratinė kontrolė Europos centrinės bankas turės dabar prižiūrėti nacionalinius bankus, bet ar jis yra demokratiškai kam nors įskaitingas? Uh, Kam jisai atsiskaito? Europos parlamentui ar kam, ar kam nors kitam? Žinome, kad privatus bankai visuomet turi pateikti e, savo ataskaitas savo akcininkams. Europos centrinis bankas pagal teikiamus siūlymus dabar turėtų prižiūrėti bankus. Bet mes turime ir kitų problemų kurio Europos centrinis bankas negalės įspręsti. Tai yra nepakankamos atskaitomybės e, problema. Pone Pitikaris, jeigu dar mes norėtume palikti laiko diskusijoms, jūs galėtumėt pasakyti tik vieną sakinį. Οι τράπεζες δεν είναι το, το Άγιο Δισκοπότηρο. Bankai nėra šventa karvė. Graikija pasiskolino 200 milijardų eurų tam, kad išgelbėtų savo bankus. Bet svarbiausia yra nepamiršti apie civilizaciją, valstybę ir žmogaus teisės. Ger, labai gražus baigiamasis sakinys. Dabar paskelbsiu kitą petenciją, tai yra pono Vuk iš Slovenijos. E, peticiją dėl finansų krizės. Prašau žodis jums. Uh, here, to... Dėkoju. Aš esu pasirašęs kalbą, tačiau aš jos neskaitysiu, nes tiesiog noriu sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta šiandien. Nes e, buvo kalbama apie konkurenciją tarp pietų ir šiaurės, tarp kovą tarp pietų ir šiaurės. Aš esu iš pietų Europos e, ir turiu pasakyti, kad aš visiškai nepritariu tam, kas buvo pasakyta apie e, pietų ir šiaurės konfrontaciją. Pietų Europoje da, e, organiz... nusikalstamumas tarp tarnautojų yra kur kas labiau paplitęs nei, nei šiaurėje. Tai dažnai yra organizuotas nusikalstamumas, tai yra korupcija ir ji žlugdo Europos Sąjungą. Ir turime labai atidžiai pagalvoti, kaip galima būtų spręsti korupcijos problemą. Aš esu iš Slovenijos ir Slovenijoje korupcijos mastas yra didžiulis. Kai kas kalbėjo apie tai, kad mes turėtume net ir pasitraukti iš Europos Sąjungos, nes, jo, nes mes kelime grėsmę uh, Europos Sąjungai. Aš manau, kad Europos Sąjunga turėtų turėti aiškiai kovos organizuotų nusikalstamumų policiją. Gal mums net reikia ir e, Europinio FTB. Nes aš nežinau, kaip galima būtų spręsti korupcijos problemas Slovenijoje. Niekas Slovenijoje nežino, kaip spręsti šias problemas nes korumpuot, mes turime ir korumpuotus ir politikus, ir korumpuotus tarnautojus, korumpuotus žiniasklaidos, e, teisėsaugos, e, teismų e, atstovus. Ir situacija ko gero panašiai ir Graikijoje, ir Italijoje, ir Portugalijoje, ir Ispanijoje, ir kitose šalyse. Aš manau, kad ES turėtų skirti kur kas daugiau dėmesio šiai problemai, nes je, jeigu korupcijos problemos neįspręsime, tuomet gali atsitikti tai, kad žlugs vieną gražią dieną ir visa Europos Sąjunga. O dabar jums leidus norėčiau trumpai pakomentuoti uh, savo peticiją. Atrodo, kad vakarų pasaulio civilizacija uh, nesugeba spręsti pinigų uh, problema. Pinigai yra viešoji tai, gerybė, ji padeda mums keistis gerovėmis ir galina mūsų rinką veikti. Būtent nuo turimo pinigų kiekio esančių cirkuliacijų priklausomos ekonominis augimas, užimtumas, kainų lygis ir surinkami mokesčiai. Mes labai gerai žinome, kad būtent pinigų politika ir yra svarbiausias nacionalinės ekonominės politikos komponentas. Taigi, kas formuoja pinigų politiką? Tuo užsieimo autonomiškai veikianti finansinė sistema Ir būtina užtikrinti, kad ši sistema veiktų atsižvaldama į visuomenės interesus, nes šiandien situacija yra visiškai kitokia. Tai yra akivaizdu iš to, kas vyksta Europos Sąjungoje ir JAF. Jau keletą metų Europa nesugeba įveikti ekonominės ir finansų krizės. Nedarbas auga viešosios skolos taip pat didėja dėl to, kad yra e, dėl to, kad didėja socialinės išlaidos. Taigi visa ekonominė ir socialinė situacija šiuo metu parodo, kad mūsų finansų sistema tarnauja tik tai finansų sektoriaus interesams. Viešoji skola JAV, pavyzdžiui, sudaro 70 milijardų, 17, atsiprašau, milijardų trilijonų, atsiprašau, dolerių ir niekas neketina šios, šios skolos gražinti. Problema yra ta, kad finansinė sistema skolina viešajam ir privačiam sektoriui ir skolos yra paveldimos ir niekas niekada neketina jų ta, e, gražinti. Štai tokiu principu yra pagrįsta visa mūsų bankų sistema. Pagrindinis klausimas dabar yra, kas yra skolininkas, o kas e, skolintojas. Šiuo metu kreditoriai yra bankai, o e, skolininkai yra viešasis sektorius, bet reikia pakeisti tokią situaciją. Finansų sistema prisidėjo prie e, finansinės krizės, prie nedarbo e, lygio padidėjimo, nes šiuo metu ši sistema tikrai tarnauja ne žmonių interesams. Ji pirmiausia yra naudinga bankininkams. Kodėl? Dėl to, kad komerciniai bankai krizės metu e, gali įsigyti nemažai nekilnojamo ir kito turto už nedidelę kainą ir kartu gali užsidirbti iš didelių palūkanų normų, skolindami e, viešajam sektoriui. Taigi krizė yra e, tikra aukso kasykla bankams. Kaip galima būtų tokią situaciją keisti? Pirmiausia, reikia pertvarkyti finansų sistemą, ta, užtikrinant, jog uh, bankų lobistai negalėtų įtakoti svarbiausių sprendimų. Reikia, kad šią sistemą formuotų būtent vyriausybės. Valstybėms turi būti leista skolintis iš bankų, nedidinant kasmetinės skolos. Taip mes galėtume uh, užtikrinti, jog valstybių skolos nebūtų pernelyg didelės. teisė e, tvarkyti pinigus yra valstybės teisė. Be to, šiuo metu finansų sistema tiesiog tapo ekonominiu parazitu, kuris pasitarnausia, e, kuris pelnosi iš mūsų problemų. Ir tai yra visiškai neteisinga. Dėkoju, ponė Vuk. Situacija dabar štai kokia mūsų vertėjai dirbs iki 12.45, vertėjai ir taip jau dirbs papildomai 15 minučių. Yra dar trys e, mūsų gerbiami kolegos, būtų gerai, kad jūs apsiribotumėte trimis minutėmis. Paskaičiuokite, mes turime 15 minučių. Kio, kuo ilgiau kalbėsite, tuo mažiau laiko liks diskusijoms, tokia yra situacija. Suteiksiu žodį jo lainin. Pas, Dėkoju. Aš tiesiog pateiksiu savo pranešimą parengtą raštu jums, kad įtrauktumėte į protokolą, o dabar koncentruosiuosi kelias min, mintis Aišku, kad šita krizė labai pažeidė piliečių teises, tiek demokratinės, tiek socialinės, tiek ekonominės teises. Todėl aš sveikinu tai, kad parlamento peticijų komitetas nagrinėja šią temą. Mes atstovaujame ES piliečiams, ES piliečiams ir turime ginti piliečių teises. Aš galiu e, prit, pritarti daugam, ką pasakė ponia Polingė Sant, e, jaunųjų federalistų pirmininkė, jinai yra jaunimo atstovė, o jaunimą labai palėtė šitą krizę, jinai pateikė daug pasiūlymų, kaip reiktų nugalėti krizę. Man atrodo, kad mes žmonėms turėtume parodyti perspektyvą ir man atrodo, kad šis parlamentas turėtų imtis iniciatyvos e, atverti tą perspektyvą. Aš dabar e, patyriau rinkiminę e, kovą Vokietijoje, savo gimtoje šalyje, kitą sekmadienį vyks rinkimai Austrijoje ir nuolat kalbama iš nacionalinės perspektyvos apie Europą, o mums trūksta bendrų diskusijų europinių lygmenių apie problemas ir apie jų sprendimus. Todėl aš norėčiau pateikti pasiūlymą, kad, e, būtume suku, e, kad sušauktume trečiąjį konventą iš karto po Europos parlamento rinkimų, kur Europos lygmenių e, būtų su visomis vyriausybėmis pasirengiama kitam integracijos etapui. Tas konventas turėtų būti atviras, skaidrus, turėtų įtraukti į, į, į į, į diskusijas ir pilietinę visuomenę bei jos atstovus. Mums reikia daugiau Europos, o ne mažiau Europos. Pinigų sąjunga stovi ant vienos kojos, jai reikia antros sąjungos. E, mes čia kalbame apie politinę sąjungą. Ir kalbant trumpai, mums reikia daugiau solidarumo priemonių, mums reikia daugiau demokratijos, mums reikia demokratinės kontrolės kad galėtume demokratiškai kontroliuoti ekonomikos ir finansų politiką, e, o ne tai, kad atitinkamos priemonės būtų e, priimamos ES taryboje arba dar blogiau trojkoje, kurios niekas tiesiogiai nerinko. Tai tiek mano komentarų, norėčiau padėkoti už šiuos klausimus. Man atrodo, kad mes turime pasiūsti labai aišku signalą mums patiems Europos parlamentui ir taip pat ES piliečiams, kad mes bandome ginti E, jų teises giname teises ir bandome ieškoti būdų, kaip užtikrinti tas teises ateityje. Dėkuoju, ponė Lainen, toliau ponas Andrew Duff. Ačiū. Labai įdomus rytas. Įdomu buvo išgirsti realiai kokį poveikį padarė finansinė ir ekonominė krizė įvairiose valstybėse narėse. Ir sutinku, kad krizės valdymas, kuris vyksta per pastarosius penkerius metus, dar labiau padidino ES valdysenos technokratiškumą. Iš ties yra daug politikų, kurie iš to padarė išvadas, būtent, kad reikalinga iš ES repatrijuoti teisės į savo valstybę ir dar labiau sustiprinti nacionalinių parlamentų įgaliojimus, galimybės valdyti bankus ir kitas institucijas ypač kai kalba eina apie ES ekonominę ir finansinę politiką. Aš visiškai nepritariu tam, nepritariu tokiam, tokiai nuomoniai. Aš manau, kad priešingai reikalingi visiškai priešingi dalykai ir tai, kad vykdomoji valdžia ES lygmenių yra padalinta tarp komisijos tarybos, Europos centrinio banko, Eurogrupės ir kitų kelių institucijų turi būti šalia to sukūriama stipri federalinė fiskalinės sąjungos vyriausybė. valdžia. Ir mane padrasina tokios diskusijos, kokias girdėjome šiandieną. Taip pat mane stebina pirmininko Baroso ketinimas paskelbti principus ir orientyrus siekiant politinės sąjungos paskelbti taip prieš pat e, parlamento kadencijos pabaigą. Ir aš tikiuosi, kad komisija ir politinės partijos paskatins rimtesnės, labiau pamatuotas politinės diskusijas per rinkiminę kampaniją prieš Europos parlamento rinkimus. Labiau nei matėme kol kas. Dėkoju. Äh, Dėkoju ir toliau kolega Hefner. Dėkoju. Šiandien daug girdėjome e, ir daug sužinojome apie priemonės, kaip galima kovo, būtų kovoti su ta krize, kuri kelia didžiulį nerimą mūsų piliečiams, o dabar pabaigoje e, mes turėtume nagrinėti klausimą, kaip, kaip e, įgyvendinti tas priemonės. E, net ir garsus vokiečių poetas Johanas Volgangas von Goethe sakė, kad esminis matas yra klausimas kaip. Taigi mes turime kalbėti apie e, tą klausimą kaip. E, grubiai tariant, yra du keliai. Vienas iš jų yra tas, kurį galima e, stebėti dabar, tai yra e, reguvermentalizavimas Europos Sąjungoje, tai yra e, technokratinės politikos kelias iš viršaus į apačią. Europos Sąjungos piliečiai vis labiau tampa žiūrovais to, kas vyksta, o ne veikėjai suverenioje Europoje. Ir man atrodo, kad tai yra esminis dalykas mes galėsime įveikti krizę, kuri yra ne tik techninė krizė, bet ir e, krizė e, dėl to, kad ES piliečiai kelia teisėtus klausimus, į kuriuos mes nerandame atsakymų. Pavyzdžiui, kaip toliau vystysis Europa, kaip mes suprantame individualias teises, e, solidarumą ir socialinę atsakomybę ir kaip bandome tai sieti su ekonomikos politika, kaip mes e, supra, suprantame, sol, su, kaip mes bandysime susijęti solidžius biudžetus ir solidarumo politiką. Kol mes tik tai diskutuosime e, nacionaliniu lygmeniu, e, tai tuo labiau Europa skils. Manau, kad mes turėtume kovoti už e, mus visus, o ne vieni prieš kitus, nes kol kovosime e, vieni prieš kitus, mums nepavyks nugalėti krizės. Man atrodo, kad Europai tai reiškia, kad mes turėtume išplėsti savo įrankių dėžutę ir apie tai jau e, kalbėjo prieš mane kalbėję e, pranešiai ir manau, kad mes galėtume to pasiekti tik tai e, jeigu ES sutartis, kurios nenumato daug dalykų, kurios, kurie yra reikalingi, Taigi mes turėtume toliau vystyti ir keisti tas ES sutartis. Dabar galiojantis sutartis, Lisabono sutartis numato atitinkamą procedūrą, tai yra Europos konvento sušaukimą. E, ilgai buvo taip, kad e, sutart, sutartis buvo tik vyriausybių reikalas, bet jeigu mes rimtai žiūrėsime į konvento klausimą, Tai reikštų mums galimybę pradėti diskusijas Europoje, pradėti diskusijas su žmonėmis. E, aš pats savo pranešime čia kėliau klausimus, kaip būtų galima įtraukti pilietinę visuomenę, dėja neliko laiko apie tai pakalbėti, todėl užsiminsiu trumpai. Visų pirma, galima padaryti tokiais būdais. Konventas turėtų būti sudarytas demokratiškai ir e, sutartis neprieštarauja tam, kad dalis konvento narių būtų išrinkti ES piliečių. Man atrodo, kad pilietinė visuomenė taip pat turėtų dalyvauti ir procedūrose. Jeigu, pavyzdžiui, tam tikras skaičius piliečių, tarkim, šimtas tūkstančius, pasirašo po tam tikrų pasiūlymų, konventas turėtų aptarinėti tą pasiūlymą ir e, šiam konventui reikia daugiau laiko negu ankstesniems konventams, kad jis galėtų ramiai aptarti visus klausimus ir e, savo rezultatus konventas turi pateikti ne valstybių ir vyriausybių vadovams, o plačiai visuomeniai, kad e, būtų galima e, atsižvelgiant į piliečių interesus į jų nuomonę pakeisti sutartis ir leisti dėl tų sutarčių balsuoti piliečiams ir tokiu būdu ES piliečiai supras, kad Europa yra ne mūsų vyriausybės, o mes patys, mes patys esame atsakingi už ES likimą ir e, siekdami solidarios ir demokratiškesnės Europos e, turime visi prie to prisidėti, ne tik vyriausybių ir valstybių vadovai. Dėkoju. Dėkoju. previsti nel panel, vedo lì giù una mano alzata, non so se mi può dare. Thank you. Le do Ar kas nors dar norėtų pasisakyti, ar mūsų petencijų teikėjai norėtų pasisakyti, čia yra e, vieši klausimai, prašau, jūs galite pasisakyti, prašau. Euh, merci beaucoup. Um, je suis... Labai dėkoju. Aš esu fizikė, informacinių technologijų specialistė, aš esu Europos pilietė ir aš norėčiau jūsų paklausti labai paprastai, kaip galima būtų pareikalauti, kad būtų pakeista ES funkcionavimo sutartis, pritaikint Europos piliečių iniciatyvą labai trumpai. Toliau, kaip galima būtų, kuo galima būtų pakeisti trejetą? taip, kad būtų geriau padedama šalims, kurioms krizės smogė labai skaudžiai. Kaip galima būtų parengti, kad nors panašaus į maršalo planą, kuris buvo parengtas JAV po antrojo pasaulinio karo ir kuris tikrai pasiteisino. Ir paskutinis mano klausimas e, yra štai toks. Visi ekspertai e, yra nusiteikę labai pesimistiškai 20 milijonų europiečių ateityje gyvens kur kas skurdžiau nei šiandien. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs ketinate da, e, spręsti šią problemą, ką darysite, kad užkirstumėt kelią tokiam sku, e, skurdui, nes e, matome, kad nuolatos mums trūksta ir mokyklų, ir darželių. Taigi, kaip jūs spręsite šią problemą? domande impegnative che sicuramente sono state sollecitate dagli interventi. Taip, tai yra labai sudėtingas klausimas. Ir aišku, šį klausimą paskatino e, paskutinių mūsų prelegentų pasisakymai. Nežinau, ar kas nors galėtų atsakyti į šį klausimą, nes klausimas yra tikrai labai specifinis. Kas galėtų atsakyti? Mhm. Exactly. Tiksliai nežinau, kaip, reiktų, kaip būtų galima pakoreguoti sutartis piliečių iniciatyvos pagrindu. Nežinau, kaip tai yra daroma, bet norėčiau grįžti prie to, ką, kas buvo išsakyta anksčiau, būtent finansinės rinkos ir bankai, kiek išaugo jų reikšmė Europoje jūs esate visiškai teisus, bet pažvelgus į reformas, kurias įgyvendina Europa, matome, kad tikslas yra apriboti ir bankų, ir finansinių rinkų galės, kad jos dar labiau neauktų. Taigi priežiūra iš valstybių narių perkeliama į europinį lygmenį ir tokiu būdu lobistai yra nutolinami nuo sprendimų prieimėjų. Taigi, tam tikrą prasme, bankai tapo perdėm reikšmingi ir įtakingi nacionaliniu lygmeniu. Ir reikalingas sukurti tam tikrą atstumą ir tokiu būdu išim, atimti iš jų tą didžiulę galę. Tas pats paskaitė apie finansų rinkas. Daug apie tai kalbėjome, tačiau siūloma yra įvairių reformų, kaip būtų galima e, apriboti veiklą dėl tarp, tam tikrų finansinių priemonių priekybos. Kalbant apie tai, e, kas yra reikalinga fiskalinė, politinė, bankų sąjunga. Pritariu Elenai, aš manau, kad mes perdėm toli nuo politinės sąjungos jau. Matėme tokių mažesnių pastangų, reformų sutartys, kaip sudėtinga buvo įgyvendinti solidarumą. Tai dabar pagrindinis klausimas yra štai koks kokia mums reikalinga sąjunga, kad mes išgyventumėme ir žengtumėme pirmin. O vėliau jau galėtumėme kalbėti ir apie politinę sąjungą plačiau. Kol kas dėja, manau, kad mes esame dar per toli nuo, nuo tokios idėjos. Ačiū. Dabar ponia Flores dar pasisakys. Dėkoju labai trumpai, nes suprantu, kad jau mes viršėme laiką.